So, uh, good afternoon. We continue our meeting from this morning in a different room. And before we... Perškeliame kitą salę, prieš padėdami posėdį patvirtinkime jo darbo atvarkę ir rytojaus posėdžio darbo atvarkę, ar kas nors norėtų darbo atvarkę papildyti, jeigu ne, tuomet patvirtiname darbo atvarkę. Aha. Taip pat e, noriu, kad patvirtintume gegužės 8.21 e, protokolus. Tai darome. Dabar pirmininkės pareiškimai. Kad tas mūsų posėdžių vyksta ryšių su Kinijos Respublika delegacijos posėdis, tarp parlamentinio komiteto posėdis ir aš esu pakviesta tame posėdyje sudalyvauti, kad galėčiau aptarti žmogaus teisų klausimus. Jau negaliu vykti į tą posėdį, nes dalyvauju šiame posėdyje. Be to noriu pranešti, kad šią popietę vyksta paralelinis posėdis demokratijos rinkimų stebėsinos grupės žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė nebuvo prieš metus, kadangi dar nebuvo paskirta, e, įtraukta į šios darbo grupės veiklą. Dabar tikiuosi, ponas Kazak man padės toje darbo grupėje sudalyvauti. Noriu pareikšti nepasitenkinimą, kad tuo pačiu metu vyksta tiek daug įvairių skirtingų posėdžių, kuriuose labai sunku dalyvauti mūsų nariams ir kuo nariai aktyvesni, tuo sunkiau jiems tuose posėdžiuose dalyvauti. Taigi, tokių nusiskundimų girdėjau ir iš kitų komitetų ir reikėtų apie tai rimtai pagalvoti, kaip spręsti šią problemą. Dėl skubos tvarkas svarstomų klausimų pastarąją savaitę Strasbūrė patvirtinome rezoliuciją skubos tvarka dėl smurto prieš e, lesbietės ir LGBT asmenys Afrikoje, Afrikos šalise lesbietės yra diskriminuojamos. Daugelį šalių mes grįžtai pasmerkėme tokius reiškinius, kolektyvinius prievartavimus ypatingai. Rezoliucijoje minimis, minimos 76 valstybės visame pasaulyje, įskaitant 38 Afrikoje, kuriuose homoseksualumas laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Ir mes e, taip pat patvirtiname rezoliuciją dėl prievartinių abortų Kinijoje. Pasmerkėme e, ponios e, Nienmai prievartinį abortą septintame mėnesyje neštumo. Noriu atkreipti dėmesį į kitą klausimą susijusi su ponios Fengs atveju. Nes e, tarptautinė interneto bendruomenė apie jį paskelbė prieš savaitę Junktinių tautų žmogaus teisų taryba buvo patvirtinta pagrindų rezoliucija dėl žodžio laisvės internete, nepaisant to, kad Kinija bando priboti prieigą prie interneto, ji prisijungė prie E, bendro sutarimo, kad e, interneto erdvė yra pasaulio raidos varomoji jėga, e, ypač žmogaus teisų srityje. Manau, kad turėsime dar galimybės savo diskusijose grįžti prie šio Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sprendimo. Mūsų rezoliucija dėl privartinio aborto buvo patvirtinta tinkamu laiku, nes kai kurie vyriausybei artimi smegenų centrai paragino Kiniją atsisakyti vieno vaiko politikos. Tai parodo, kad ne tik mes iš išorės e, skiriame dėmesio šiam klausimui, tačiau taip pat ir akademiniai sluoksniai Kinijos viduje juo domisi. Taip pat patvirtiname skubos tvarka rezoliuciją dėl E, žodžio laisvės Baltarusijoje, Andrėjos Počiobuto atveju. Dėja turiu pasakyti, kad kartais e, tiesiog e, taip atsitinka, kad mūsų rezoliucijos atneša apčiopiamų rezultatų, nes rezoliucijos patvirtinimo Išvakarėse praktiškai ponas Počiobutas buvo išleistas laisvą, tačiau mes paraginame dar išsameu ištirti jo kaltinimo aplinkybės. Dabar rinktinės tautos paskyrė pranešėjo Baltarusijos klausimais ir manau, kad būtų neblogai pasikviesti šį asmenį, susitikti su mūsų komiteto nariais Taip pat buvo patvirtinta ilga rezoliucija dėl ES politikos vakarų kranto ir rytų Jeruzalės atžvilgių. Nemažai mūsų kolegų dalyvavo rengiant šį rezoliucijos projektą. Buvo dar kitų įvykių. Kartu su Afeto komiteto pirmininku ponu Broku dalyvavome Europos tarybos susitikime, kuriame Sutikome su šalių ambasadoriais ir pareiškėme norą glaudžiai tarpusoje bendradarbiauti, ypač įgyvenant ir svarstant žmogaus teisų darbo tvarkės paketą, atsižvelgiant į tai, kad ateitie bus paskirtas ES specialusis atstovas šiais klausimais, todėl manau, kad Europos taryba ir jos pranešėjai ir komisarai žmogaus teisų klausimais yra E, susirūpinę galima konkurenciją tarp dviejų institucijų šioje srityje. Mes tuo tarpu šiame sustikime aiškiai pareiškime, kad ketiname glaudžiai bendradarbiauti ir sustiprinti, papildyti vieni kitų darbą. Taip pat pareiškime susirūpinimą, kėlėme klausimą, kodėl Europos parlamentas nesinčia delegacijos į e, Europos tarybos tarp parlamentinę delegaciją Šį klausimą atsakymo nesulaukėme, tačiau e, dar kelsime šį klausimą savo struktūrose. Taip pat išsiunčiau laišką komisijos nariui De Hicht dėl laisvos prekybos susitarimo su Vietnamu. Komisijos narys šį galiu pacituoti, mane, kad nereikia įtraukti straipsnių dėl žmogaus teisų į šį prekybos susitarimą su Vietnamu. Aš tuo tarpu savo laiške atkreipiau dėmesį į tai, kad mūsų manimų šiuo atveju nereikėtų daryti jokios išimties, toks straipsnis yra visiškai būtinas. su ponė Ešton ir komisijos nariu Pievalku pasikeitėme informaciją dėl ES instrumento priemonės žmogaus teisų klausimais ir kad nereiktų riboti šios priemonės finansavimo. Rusijos tarnyboms su ponė Andrikinė nusintėme laišką dėl ponios Gilašinos, Novoje gazetą žurnalistės brutalaus užpuolimo iš Rusijos e, ambasados gavome atsakymą, kad ji buvo užpulta, e, tačiau e, užpuolimo motyvai buvo kriminalinio pobūdžio, siekiant apiplėšti, mes to tarpu taip nemanome ir paraginame ištirti visas šio užpolimo aplinkybės. Taip pat Mauritanijos valdžiai išsiunčiau laišką, nes gavau informacijos apie tai, kad vienos NVO vadovas kovojantis prieš vergovę. Šiam asmenį buvo grasintas, buvo suimtas, nes e, išplatino atsišaukimą, kuriame raginama kovoti su vergove. Mes paraginome Mauritanijos valdžią šio asmens atžvilgiu netaikyti bauginimo priemonių. Taip pat gavau informacijos iš mūsų viešųjų ryšių ekspertų, kad e, esam, e, atsirado nauja interneto taikomoji programa Europos parlamento News Hub. Ir jie galima naudotis e, pastokus įvairias kitas interneto platformas, Twitter, Facebook, e, kitas. Ir e, galėtumėte išbandyti, pavyzdžiui, šią naują interneto programą ir galbūt rastumėte joje įdomios informacijos. Tiek būtų pirmininkės pranešimų, dabar pradėkime mūsų klausimą dėl klimato kaitos poveikio žmogaus teisėms. Manau, kad e, reikia paminėti naują dalyką, kad šis klausimas, e, klausimas tiksliau, yra rengiamas su aplinkos apsaugos komiteto atstovais. Išplėstinėje valdyboje svarstėme galimybę šį klausimą surenkti ir visų politinių frakcijų atstovai entuziastingai šiam pasiūlymui pritarė, nes jau kelis kartus svarstėme klausimus susijusius su aplinkosauga pakankamai glaudžiai, pavyzdžiui, padidėjusi pabėgėlių skaičių dėl klimato kaitos, kuomet pavogėjus klimato padėčiai nemažai žmonių yra priversti palikti savo gyvenamasios vietas arba, pavyzdžiui, svarstėme dėl tam tikrų uh, plataus masto projektų darančių poveikį aplinkai padarinių e, atskirų regionų vietos gyventojams ir jų teisų pažeidimų. Kol kas nevyksta diskusija dėl nu, tų vietos gyventojų poveikio tiems vietiniams autochtonams. Prieš 20 metų buvo patvirtinta Rio deklaracija, pirmajame jos straipsnėje teigiama, kad e, žmogaus teisės e, turi būti gerbiamas, e, siekiant užtikrinti tvarę plėtrą. Tuo tarpu Rio plus 20 sustikimo išvadose apie žmogaus teisės kalb teigiama, kad e, ir toliau siekiama išsaugoti visas žmogaus teisės, teisė į maistą, teisė į deramas gyvenimo sąlygas ir teisė į vystimasi. Taip pat norėčiau pacituoti 2011 spalio mėnesio Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisų ir klimato kaitos, kurioje pabrėžiamas susirūpinimas e, grėsme, kurią kelia e, klimato kaita viso pasaulio žmonėms. Nepaisant to, kad tai yra pirmas kartas, kuomet tokį klausimą rengiame Europos parlamente, man kartais susidaro įspūdis, ieškant informacijos internete ir apskritai žiūrint, kas dedasi aplinkui, kad nedaug žinome apie pabėgėlius arba asmenys kurie tampa pabėgėliais dėl klimato kaitos. Ir manau, kad reikėtų šanksto ruoštis tokio pobūdžio reiškiniam. Džiaugiuosi galėdama Jums pranešti, kad kartu su manimi šiam klausimui pirmininkauja ponas Matijas Grotė, aplinkos saugos e, e, komiteto pirmininkas. Steiksiu jam žodį. Ähm, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig. Iš tikrųjų, mes gana greitai priėm bendrą išvadą su pirmininkė Lochvilė dėl to, kad reikėtų nagrinėti šį klausimą, kad reiktų pradėti diskusiją, kadangi esu tvirtai įsitikinęs tuo, kad per ateinančius keliarius metus, per artimiausią dešimtmetį, ši tema, žmogaus teisės ir klimato kaita, suvaidins labai lemiamą vaidmenį ypatingai ir ES politikos kontekste. Ir tai bus e, mano ruoštų, taip pat ir mūsų komiteto ruoštų pirmasis žingsnis to link, kad e, aplinkos saugos, e, klimato kaitos politika ir žmogaus teisų politika suvestumėm į vieną plotmę. Rio plus 20 konferencija visoje spaudoje ES buvo vadinama aplinkosaugos reikalų konferencija, bet iš tikrųjų buvo kalbama ir apie raidos klausimus, apie socialinę dimenciją. Ir mes Europoje neretai tą socialinę plotmę pamirštame, o neturėtų tai būti. Dėl to labai džiaugiuosi, kad šiandieną turime progą organizuoti bendrą posėdį, bendrus klausimus, žiūrėsime, kaip mums seksis dirbti ir galbūt tai nebus paskutinis kartas. Man atrodo, procesas, kuris šiandien prasideda, yra testinis ir tai yra labai svarbus momentas Europos, Europos parlamento istorijoje. Aišku, yra tai, kad ateityje užsienio reikalų politika ES formuojama, turime štai čia ir EIVT atstovus, taip pat turės apimti ir užsienio aplinkosaugos ir užsienio klimato kaitos politikos klausimus. Ir žymiai daugiau išteklių reikės skirti būtent šiai sričiai, kadangi kadangi pirmininkaujantis Kipras jau pristatė savo programą, e, yra kalbėta apie e, vandens politikos bandomosius projektus, apie tai, kad reikėtų užtikrinti prieigą žmonėms prie vandens, e, tiek kalbant apie kiekybę, e, tiek apie vandens švarą kalbant, tiek apie kokybę. Ir mes turėtumėm žengti žingsnį pirmin, parodyti pavyzdį ir e, iš tiesų daugiau kalbėti apie prieigos prie vandens išteklių kūrimą, prie kokybiško vandens. Ir reikia padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui už tai, kad jis ryštingai pradėjo šį procesą. Taip pat nepamirškime ir finansavimo įvairių priemonių, kovojant su klimato kaita. Kas penktas euras būsimoje DP bus skirtas būtent taupimo priemonėms ir taip pat kovos su klimato kaita priemonėmis. Kitose pasaulio dalyse taip galbūt nėra. Ir tai gali sukelti rimtų problemų. Ypač viename žemynė, konkrečiame Afrikoje. Nes šis žemynas prie klimato kaitos prisidėjo tikrai labai nedaug, bet padarinius jaučia skaudžiausiai. Dėl to manyčiau, kad tikrai pats metas yra kurti atitinkamas strategijas ir šios dienos klausimas tam labai puikiai pastarnaus. Aš nesu uh, užsienio reikalų politikos ekspertas ir taip pat nesu žmogaus teisų ekspertas, bet vis dėlto um, manau, kad rezultatą šis klausimas duos ir, inicijuo, ir inicijuos įvairius procesus. Taip pat ir rezoliucijas, kurdami laikysimės horizontalaus požiūrio ir stengsimės įvardyti visas rūpimas mums rytis, kai kalbėsime, pavyzdžiui, apie COP18 konferenciją ar kitas neapsiribosime vien tik tai klimato kaita arba vien tik energetikos sritimi, nes e, tai susijęs su viskuo, su užsienio reikalais, su socialinė politika, su kitomis plotmėmis. Dėl to labai džiaugiuosi, kad turime šiandieną galimybę su ekspertais e, šios klausimus apsvarstyti. Ilgai kalbėjau, bet dabar pereikime prie darbų, pradėkime klausimą. Dem Punkt, äh, den Sie gesagt haben, dass Ačiū, ponė Groti. Jetzt weiß ich nicht genau, was das, welches das Hauptkomitee ist. Dabar nežinau, kas yra atsakingas komitetas, bet vis dėlto yra rengiamas pranešimas dėl prieigos teisės, dėl prieigos prie švaraus vandens teisės. Ir mes, druo komitetas, bent jau planuojame, dar išplėstinis biuras dėl to galutinai nenusprendė, bet vis dėlto planuojame parengti nuomonę dėl žmogaus teisų požiūrį integravimo. Dabar perėsiu vėl prie anglų kalbos. A good, of... Tarp mūsų yra puikūs ekspertai, kurie yra įsigilinę į aplinkos ir žmogaus teisų klausimą. Prieš keletą mėnesių mes užsakėme tyrimą šiuo klausimu ir bus pristatyti svarbiausi pastebėjimai. Lank, e, pristatys tai Kristel Kornil, kuri yra Paryžiaus universiteto viešosios teisės profesori. E, taip pat Ani Sofita Bau. Uh, pristatys jį. Ji taip pat yra Paryžiaus universiteto viešusios teisės profesorė. Jūs abi dvi, e, dirbote rengdamos tyrimą. Jo tikslas, žmogu, e, jo pavadimas žmogaus teisės ir klimato kaita, ES politinės pasirinkimas. Taip pat pas mus lankos jungtinių tautų specialusis pranešėjas e, teisės į maistą klausimo Olivier Dešuter. E, Jūs e, susitikote su mūsų atstovais, e, žemės ūkio politikos e, specialistais. Ir taip pat e, kita viešinė mūsų yra e, Magda Stočkievič, e, žemės draugų Mm, Europos padalinio direktorė. Ji kalbės apie klimato teisingumą ir žmogaus teisų bei klimato kaitos ryšius. Taip pat kalbės ponas Steve Trent, kuris yra aplinkosaugos teisingumo fondo e, vykdomasis direktorius, kalbės apie klimato kaitą ir jos poveikį e, vietų tam tikrų regionų gyventojams. Ir paskui mane, dabar mane pakeis po trumpos, trum, po kelių minučių ponas Kazak, paskui aš grįšiu. Dabar prašysiu viešnių pristatyti tyrimą. Kas norite pradėti? Ačiū. Pirmininkė. E, mes atlikome tyrimą apie klimato kaitą, apie ES pasirinkimą. Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos e, penki universitetai dalyvavo tyrime, jauni mokslininkai įsitraukė į darbą, mes bandėme pasižiūrėti į klimato kaitos, tarptautinės žmogaus teisės klausimus ir taip pat politinius dalykus. Uh, Jūs e, matote tyrimą, kurį sudaro penkios dalys. Pirmoji dalis susijusi su žmogaus teisėmis ir klimato kaita, tai yra moksliniai tyrimai. E, mes panagrinėjome e, nevyriausybinio organizacijų, tarptautinių organizacijų veiklą, taip pat pasižiūrėjome į tarptautinių organizacijų požiūrį klimato kaitą ir į

klimato kaitos bei žmogaus teisų e, ryšį. Mes taip pat e, nagrinėjome ES e, galimus veiksmus. Tai yra antra dalis mūsų tyrimo. Toliau pristaikymas prie klimato kaitos žmogaus teisų kontekste ir galiausiai dar viena dalis aplinkosaugos demokratija yra du svarbiausi principai. Tai yra dalyvavimas ir informavimas apie tai tai mes kalbame. Grįžtu prie pirmos dalies e, ryšys tarp žmogaus teisių ir klimato kaitos. Mes manome, kad Europos parlamentas turėtų būti lyderis šioje srityje, reikėtų parengti rezoliuciją ar e, pranešimą, kuris būtų toli siekiantis. E, taip pat reikia palaikyti dialogą, apie tai, ką tik tai girdėjome, E, reikia, pavyzdžiui, kad ES e, komisijos direktoratai, aplinkosaugos, klimato, EFKO, žmogaus teisų taip pat bendrautų tarpusavyje. Reikia e, Europos Sąjungoje, Sąjungoje nustatyti, kokios yra labiausiai pažeidžiamos sritys vykstant klimato kaitai. Šį darbą galėtų atlikti, pavyzdžiui, tyrėjai būtų, būtų galima įgyvendinti pagal uh, uh, septintąją mokslinio tyrimų programą, finansuojant projektus. Uh, Taip pat galbūt reikėtų atlikti poveikio vertinimą e, žmogaus e, teisų srityje. Reikėtų e, taip pat pasižiūrėti, kaip ES politikos priemonės dera su ES tarybos priemonėmis aplinkosaugos klimato kaitos ir žmogaus teisų srityje. Dėl ES vaidmens plėtojant žmogaus teisės tarptaut tarptautinių e, dėrybų dėl klimato kaitos rytyje siūlome e, sustiprinti ES diplomatinį korpusą, e, reikia įtraukti žmogaus teisų ekspertus, taip pat reikia dirbti visais diplomatijos lygmenimis, daugia šalių, dvi šalių ir taip toliau. Taip pat reikėtų E, kaip galima mm, daugiau įsiklausyti labiausiai nukentėjusių bendruomenių e, nuomonę. E, reikia atlikti tyrimus, kad būtų galima geriau suprasti, kaip klimatas, klimato kaita veikia žmogaus teisės. Reikėtų geriau integruoti žmogaus teisų aspektus į uh, tarptautinės darybas ateityje. Reikėtų taip pat teikti besivystančiam šalims techninę ir logistinę paramą. Uh, E, klimatas ir išorės politika. Europos e, sąjunga turėtų dirbti žmogaus teisų sityje ir atsižvelgti į klimato kaitos e, dalykus ir turėtų steigti tinkamus įgaliojimus būsimam įgaliotiniui žmogaus teisėms. Reikia, kad ES diplomatai dirbtų, taip pat kad e, atispindėtų atitinkamos politinės priemonės e, saugų bendroje už, užsienio politikoje, taip pat e, saugumo ir gynybos politikoje. Reikia, kad ES dirbtų viduje ir išorėje ir, kaip galima daugiau, kalbėtų apie ryšį tarp klimato kaitos ir žmogaus teisių. E, reikėtų kalbėti su trečiosiomis šalimis, įtraukiant klimato, įtraukti klimato kaitos dalykus, pavyzdžiui, e, numatyti tam tikras sąlygas susitarimuose su trečiosiomis šalimis. E, e, pagrindinių teisų agentūra turėtų turėti taip pat galimybę kalbėti apie klimato kaitos pokyčius ir poveikį, rinkdama informaciją ir tvirtindama nediskriminavimo principus E, toliau išorės politikos pritaikymas prie naujų sąlygų reikėtų e, sutelkti finansavimą tiek viešai, tiek priv, privatui. E, Kopenhagoje, Kankune ES prisėmė tam tikrus įsipareigojimus ir taip pat reikėtų įgyvendinti pagal tos įsipareigojimus vientisus sistemingus veiksmus E, reikia užtikrinti, kad pagalba, kurią teikia ir valstybės narės, ir valstybės narės būtų skirta prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių ir įtvirtinti e, žmogaus teisėms vystimosi politikos e, kontekste. E, taip pat ES vykdama bendradarbiavimą turėtų paremti šalis partneris siekti įtraukiamojo pobūdžio e, e, veiksmų ir taip pat siekti užtikrinti skaidrumą. Reikia tvirtinti atskaitomybės mechanizmą, taip pat e, dirbant su atsižvelgiant į Pasaulio banko ar EPBO gairias dėl bendrovių tarptautinių veiklos. E, žmogaus teisės Europos politikoje. Tai yra klausimas susijęs su e, e, migracijos autais, atsiranda vykstant klimato kaitai daugiau migracijos. Apie tai buvo neseniai kalbama Osle, buvo patvirtinti tam tikri principai. ES turi būti lyderė, o ne pasiekė šioje srityje. Reikėtų uh, įsitraukti į institucijų e, pertvarkymo e, darbą. Kalbu apie institucijas, kurios užsijima e, klimato migracijos klausimais. Reikėtų taip pat daug dėmesio, daugiau dėmesio skirti migracijos aspektams vystimosi politikos kontekste. Taip pat F ko DEFCO turėtų e, daugiau dėmesio skirti šiems klausimams. ES e, politikas, kuria siekiama sumažinti CO2 emisijas ir imtis veik, e, turėtų taip pat atsižvelgti žmogaus teisų klausimą. Reikėtų kalbėti apie socialinį ir aplinkosaugos teisingumą. Kol kas taip nėra mes taip pat esame suformulavę labai aiškės E, e, rekomendacijas, pavyzdžiui, dėl apivartinių taršos leidimo aukcijonų e, pajamos galėtų būti naudojamos kovoti su pasiekmėmis, kurias sukėlė tam tikri pramonės veiksmai. Taip pat reikėtų galvoti apie pirmo būtinumo paslaugas ir poreikius E, Europos Sąjunga taip pat turėtų daugiau dėmesio skirti švaraus vystimosi mechanizmui. Ir tai turi būti tiekta ir bendrijos e, sistemose. Reikėtų užtikrinti ir e, geras galimybės pasinaudoti teisingumo sistemą, užtikrinti teisminį saugumą nes tai yra svarbus aspektai. Dėl ES prisitaikymo politikos besikeičiančios aplinkos Europos parlamentas ir ES turėtų skatinti keistimas žiniomis šioje srityje. Reikėtų e, skatinti, kad visos suinteresuotos šalis, kaip galima plačiau įsijungtų, reikėtų e, galbūt įkurti kokia nors centrinė institucija, kuri leistų keistis tą informaciją. Kol kas mes dar formuluojame savo galtinius pasiūlymus šioje srityje. Taip pat reikėtų, kad valstybės narės įgyvendintų nacionalinius planus dėl keitimosi pažangiaja e, praktika. Reikėtų skatinti viešasias priva... Mm, privačias partnerystės, skatinti e, pavyzdžiui, įmonių E, vadovus e, įgyvendinti vairius projektus, kurie būtų neutralūs CO2 emisijų požiūrių. E, dėl aplinkosaugos ir demokratijos mes manome, kad reikia dirbti decentralizuotai vietos, regionių, Europos mastu. ES turėtų paremti kokią nors Europos priemonę, kuri būtų skirta uh, E, visuomeniai informuoti aplinkos saugos srityje, reikėtų šviesti e, gyventojus, kad būtų galima e, geriau integruoti aplinkos saugos aspektus. Valstybės narės turėtų dirbti Europos ir tarptautiniu lygmeniu dėl reikėtų, kad informacija apie vairius sprendimus būtų paskleidžiama Europos Sąjungoje. Taip pat reikėtų užtikrinti teisėkros priemonių e, lankstumą, kad valstybės narės galėtų pritaikyti prie savo politikos, prie savo realybės. Tuos teisės aktus taip pat reikėtų gyventi nepriklausomą, nešališką uh, E, politiką ir numatyti instituciją, kuri galėtų sekti, kaip yra gyvendinamas įvairios priemonės ES valstybėse narėse. Jeigu dar man suteiksite vieną minutę, aš norėčiau apibendrinti mūsų pasiūlymus ir norėčiau paprasčiausiai paminėti keletą dar papildomai dalykų. Reikėtų, e, kad komisija ar Europos agentūros palaikytų stipresnį dialogą e, šioje srityje. E, tai yra asmeniai dalykai. Asmens teisės susijusios su aplinka turėtų būti sprendžiamus Europos mastu. Reikėtų kalbėti apie e, įvairias teisės aplinkos srityje ir reikia būtinai įdėkti veiksmingą atskaitomybės mechanizmą, e, kuris leistų vertinti, ar ES nepažeidžia teisių į e, saugią aplinką ir žmogaus teisų. ES klimato kaitos politika yra labai svarbi siekiant užtikrinti tvarų vystimąsi visiems. Taip pat reikia plėtoti e, įtraukiamojo pobūdžio e, demokratiją aplinkos apsaugos srityje. Ačiū. Thank you very much, both of you and your team for um, doing the study and presenting. Ačiū už jūsų tyrimo rezultatų pristatymą ir pasiūlymus. Uh, kurias turėtume pasitelkti, norėdami pagerinti padėtį. Matau, kad e, kolegos e, įdėmiai jūsų klausėsi ir pasižymėjo jūsų pasiūlymus. Taigi pirmiausia, išklausysime visų pranešimų, po to pradėsime. Diskusija ponas Dešiutė, Junktinių tautų specialusis pranešėjas e, teisės į maistą klausimais. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pat noriu padėkoti poniams Dabo ir Konyliu už jų pranešimą. Tačiau pradėti primindamas tai, koks turėtų būti klimato kaitos poveikis artimiausiais metais žmogaus teisėms. Įvairiose tyrimų rezultatuose apie tai kalbama, įskaitant ir vyriausiojo komisaro žmogaus teisų klausimais pristatytos e, tyrimo išvados 2010 metų padėčiai apibūdinti ir mes galime konstatuoti tikrai liūdnus dalykus klimato kaita darys poveikį teisai į gyvybę ir į e, sveikatos apsaugą, nes daug žmonių e, kentės nuo įvairių lygų susijusių su sausra, kaitra potviniais 2062 milijonai žmonių jau nukentėjo nuo gaivalinių nelaimė 98 procentai iš besivystančių šalių. Širdies kraujagyslių susirgymų daugės dėl padidėjusio e, ozono poveikio didžiosiuose miestuose ir dėl e, pramoninių valstybių darbo poveikio teisė į maistą taip pat e, smarkiai keisis, kadangi karštės vasaros <clears throat> ir ilgalaikėje perspektyvoje daugumoje arba visose regionuose sumažės žemės ūkio gamybos apimtis Iki 2080-ųjų prognozuojama, kad pasaulio žemės ūkio gamybos apimtis sumažės e, nuo 6 iki 7 procentų dėl e, temperatūros pokyčių ir galime įsivaizduoti, kad iki to laiko žemė gyvens e, maždaug 10,2 milijardo gyventojų, o maisto bus pagaminama dėl klimato kaitos mažiau ketvirtas, ketvirtojo vertinimo ataskaita, kuri buvo pristatyta 2007-aisiais tarp vyriausybinės e, struktūros, kuris varsto klimato kaitos klausimais, kad į pietus nuo e, Saharos e, sumažės žemės ūkio gamybos apimtis. Taip pat labai smarkiai 2006 metų tinkama ataskaita dėl pasaulio vandens krizės prognozuojama, kad 600 milijonų žmonių uh, E, artimiausiais metais e, neturės pakankamai maisto, daugiausiai tai bus smulkiai ūkininkai, čia buviai priklausantis nuo gamtos išteklių, taip pat e, teisė į vandenį atitinkamai pablogės. Junktinių tautų generalinė asamblėja ekonomikos, socialinių reikalų ir kultūros komitete pripažino, kad kils grėsmė apsirūpinimui vandeniu, nes dideliuose regionuose, kurie priklauso nuo, yra priklausomi nuo ledynų tirpstančio vandens, apsirūpinės vandeniu Vietname, Gango deltoje, vakarų Bengalijoje, Bangladeše. 400 milijonų žmonių nukentės nuo nepakankamo apsirūpinimo vandeniu, taip pat apsirūpinimas būstų pajūrio regionuose kur gyvena dauguma pasaulio gyventojų, pakils vandens lygis ir e, nuo audrų nukentės e, žemas pajamas turinčios bendruomenės, jų būstai Maldyvose, nes jinai lankėsi mano kolega, jie 2008-aisiais parengė atitinkamą ataskaitą, kurioje, kuri buvo pristatyta 2009-aisiais žmogaus teisų taryboje. Jie teigiama, kad pakrančių vandens lygio augimas darys vis didesnė, didesnė įtaka maldynų, maldyvų e, gyventojams ir jų būstams. Maldyvų, maldyvai per pirmiausius metus turėtų nuskesti, nes ten žemės paviršiaus e, yra iškilęs tik tai pusantro metro, metro vidutiniškai virš jūros lygio. <clears throat> Čia mes kalbame ne apie teorinės e, galimybės, e, bandant užtikrinti, kad e, klimato kaita nedarytų grėsmingesnio poveikio žmogaus teisėms. Mes bandome parengti veiksmingas strategijas, kaip sumažinti klimato kaitą. Vertinant žmogaus teisų požiūrių, klimato kaitą galime daugumoje sričių padėti pagerinti. Pirmiausia, reikia klausti, kas labiausiai nukentės nuo klimato kaitos ir kokią pristaikymo strategiją turėtume pasirinkti, kad apsaugotume labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės. Taip pat turime nustatyti atskaitomybės struktūras tam, kad galėtume E, valstybių narių priimamus, valstybių priimamus politinius sprendimus paversi, paversti teisiškai įpareigojančiais. Taip pat e, turime konstatuoti, kad e, likščiolinė teismų praktika susijusi su klimato kaitos poveikiu žmogoms teisėms nebuvo labai paveiki. E, daugumą peticijų pristatytų žmogaus teisų komisarui 2005 lapkričio mėnesį, 2006 metų lapkričio mėnesį. Pavyzdžiui, Inuitų bendruomenė Arkties regione skundėsi, kad e, šiltame efekto dujos daro didžiulį poveikį jų gyvenimo būdui ir uh, Žmogaus teisų komisija jungtinių tautų svarstė šį klausimą. Aš tačiau norėčiau svarstyti ne teismų vaidmenį, tačiau e, šiuose procesuose, tačiau visų kitų institucijų ir struktūrų vaidmenys siekiant geriau suprasti, kaip kovoti su klimato kaita. Norėčiau paminėti e, tris e, svarbiausius vaidmenis, kurios galėtų ateitie atlikti tarptautinių regioninių ir nacionalinių lygmenių e, įvairios institucijos veikiančios. Pirmiausiai turėtume pereiti nuo nacionalinių veiklos planų susijusių su klimato kaita prie dalyvaujamosios demokratijos veiksmų nacionaliniai planai turėtų įtraukti nediskriminavimo ir paramos pažeidžiamiausiams visuomenės sluoksniams, taip pat e, dalyvavimo ir priežiūros bei atskaitomybės principus turėtume parengti įvairia pusiškas, visapuškas strategijas, kurios apimtų taip pat nepriklausomus stebėsimus mechanizmus tam, kad būtų užtikrinta, būtų laikomasi prisimtų įsipareigojimų, pavyzdžiui, kaip daroma Junktinės karalystės klimato kaitos komisijos veikloje dalyvaujamoji demokratija ir atitinkamas strategijų kūrimas pirmiausiai užtikrintų būtinas paskatas rinkos veikėjams, kad būtų skatinamas ekonominis saveikumas ir kad ekonominiai veiksmai labiau atitiktų politinius tikslus tam, kad privatus sektorius būtų skatinamas investuoti į atitinkamų technologijų kūrimą ir naudojimą 2010-aisiais paskelbta pasaulio investicijų ataskaita. Joje pateikiamas toks vertinimas nuo 10 iki 15 metų per metus prireiks 400 milijardų JAV dolerių per metus, kad pertume prie e, žaliosios ekonomikos ir nuo 2030 nuo 2 iki nuo 2 iki 3 e, bilijonų dolerių tam, kad galėtume paskatinti tinkamas investicijas, tai yra didžiulio masto pinigai, reikia parengti tinkamas strategijas, kurių valstybių vyriausybės būtų priverstos laikytis. Reikia taip pat skatinti ir daryti didesnį spaudimą vyriausybėms, kad uh, <clears throat> kad pastarosios svarstytų ir šių strategijų įgyvendinimo poveikį žmogaus teisėms. Jos strategijos apims kelis sektorius, reikės užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą ir suderinimą tarp atskirų sričių, kurios prisėda prie klimato kaitos E, siekiant vertinti mūsų vykdomų politinių sprendimų veiksmingumą, nes nėra jokios prasmės diskutuoti apie klimato kaitą viename forume ir prekybos politiką kitame forume. Puikiai žinome, kad pašalinis prekybos poveikis ir didėjantis ekonomikos augimas e, yra tiesiogiai susijęs e, su klimato kaita ir taikančią modernesias technologijas galima sumažinti CO2 išmetimą 23 procentai šiltnamio efekto dujų. E, nėra apskaitomos įvairiose ES pateikimuose ataskaitose pagal Kyoto protokolą, nes tos emisijos yra įtraukiamos e, į mūsų eksporto E, tiksliau importo apimtis e, ir ateina su e, prekiamis įvežamomis iš trečiųjų šalių, kurios neįsipareigojo mažinti CO2 emisijų. Kitas aspektas susijęs su klimat, pristatymu prie klimato kaitos veiksmų planais ir atitinkamomis poveikio žmogaus teisėms strategijomis turi būti užtikrinta, kad e, tie planai būtų įgyvendinami ir kad jie būtų veiksmingi. Vieną pavyzdį noriu pateikti. Žmogaus teisų komitetas nustatė, kad Graikija nesilaiko įsipareigojimų pagal socialinės hartijos 11 straipsnį. Ir žmogaus teisų fondas pateikė ieškinį socialinių teisų komitetui prieš Graikiją ir e, buvo jame teigiama, kad e, buvo leista vykdyti e, nelignytų kasybą Graikijoje neprimamtinomis sąlygomis klimato kaitos kontekste. Tokiu būdu Graikija negalėjo vykdyti savo įsipareigojimą pagal Kyoto protokolą. Socialinių reikalų komitetas 2006 primtame sprendime teigia, kad Graikija nepateikė įrodymų pagal kurias būtų galima vertinti, kad šalis yra pasirengusi pagerinti padėtį artimiausių metų ir tinkamai sumažinti CO2 išmetimą. Žmogaus teisų institucijos prancūzijos stebėti, kaip laikomasi e, teisės į gyvybę, maistą ir e, kitus aspektus e, privalo užtikrinti, kad būtų laikomas įsipareigojimų mažinti CO2 emisijas. Visais lygmenimis reikia imtis priemonių, kad valstybės narės prisidėtų prie <clears throat> klimato kaitos poveikio mažinimo, taip pat ir žmogaus teisų kontekste. Ir šiuo metu mes pastebime labai įdomių reiškinių, kuomet e, daugiau dėmesio pagal 21 ES veikimo sutarties e, straipsnį daug dėmesio skirimo žmogaus teisėms trečiosiuose šalise, tačiau tą reikėtų daryti e, įvertinę žmogaus teisės ES viduje pagal klimato kaitos pagrindų komisijos 12 straipsnį būtina uh, užtikrinti miškų atsodinimą, siekiant kompensuoti CO2 emisijas, e, nes per pastaruosius metus besivystančiose šalise vis labiau buvo grobstoma grobstami žemės plotai tam, kad e, vakarų investuotojai kompanijos sustiknytų subsidijas, e, kurios mokamos už miškų atsodinimą. Junktinių tautų 2007 e, gruodžio mėnesį patvirtintas nutarimas dėl miškų naikinimo poveikio čia buvėms ir jų gyvenimo būdų yra labai svarbus. reikia e, numatyti, <clears throat> tiksliau pagal atitinkamus kompensacijų mokėjimų mechanizmus vietos bendruomenės paprasčiausiai yra ištumiamos į užribį, jų teisės nepripažįstamos dėl to, kad miškai tapo svarbiu ekonominiu ištekliu ir esančiais mechanizmais naudojasi tie, kurie siekia pelno, turėtume šios politikos priemonės atidžiau stebėti, nes jos ne visuomet tinkamai įgyvendinamas. Pabaigai noriu paminėti, kad žmogaus teisų institucijų aktyvesnis dalyvavimas galėtų padidinti mūsų galimybės išliekančias tikėtis sėkmės siekiant tokių reikalingų permainų tam, kad uh, tarptautinių lygmenių galėtume siekti pažangos, mes neturėtume dėlsti imdamėsi veiksmų, turėtume jų imtis dabar, nes pagal tarptautinių žmogaus teisų susitarimus, e, prie kurių prisijungia ES, žmogaus teisų institucijos ir egzistuojantis mechanizmai gali padėti įspręsti dilemą, kaip e, tie e, kuklus dabar teikiami pasiūlymai gali prisidėti prie mažų CO2 emisijų visuomenės sukūrimo ir galbūt kitokio pobūdžio demokratinių struktūrų sukūrimo, nes kartais kai kurie žmonės nenori imtis mažų žingsnelių ir nesitiki, kad jie padės e, pasiekti reikiamų priemonių, kiti tuo tarpu baiminasi imtis e, toliau siekiančių žingsnių. Todėl reikėtų uh, E, kažkaip rasti sąsajų tarp e, tų e, smulkių, nedidelių žingsnelių ir plataus masto reformų, nustatant atitinkamus atskaitomybės mechanizmus pirmiausia. Ir būtent tai yra svarbiausias aspektas susijęs su žmogaus teisėmis. Ačiū, ponė Dešiutė, už jūsų puikų pranešimą. Man jis primena, kad greitų laiku bus parengtas parengta parengta ES žmogaus teisų e, strateginė sistema ir manau, kad turėtume baronienį Ešton pirmiausiai e, aiškiai pabrėžti, kad įvairios politikos e, sritis turėtų būti siejamos su žmogaus teisėmis labai glaudžiai tiek aplinkosaugos, tiek prekybos, tiek kitos atmiausių laikų bus paskirtas ES žmogaus teisų vyriausias įgaliotinis ir jam ar jai suteikti įgaliojimai apims ne tik klasikinę žmogaus teisų sritį, tačiau, tai, sritį, tačiau taip pat ir ekonominės, socialinės ir kultūros sritis. Direktor. Dabar suteiksiu e, žodį poniai Stočkievič, e, Žemės draugų Europos skiriaus vadovai. Ačiū pirmininkė, ačiū už pakvietimą, man labai malonu, kad galiu pasisakyti parlamente. Pirmiausiai keletą žodžių apie e, tarptautinę organizaciją e, Žemės draugai. Mes esame bene didžiausia organizacija, veikėme 74 šalyse, yra 76 nacionalinės grupės, maždaug 5000 vietos padalinių dirbame Europoje. E, mūsų biuras yra federalinis, taip pat yra 40 padalinių Europoje, ne tik ES, bet ir plačiau Europoje. Mes suvokiame, žiūrime į aplinką tvaraus vystimosi kontekste, žiūrime į tokius klausimus kaip socialiniai ir ekonominiai dalykai, ne tik į pačią aplinkos apsaugą. Mūsų misija, kaip jūs tikriausiai matote, ir spręsti ne tik paprastus aplinkosaugos klausimus. Mūsų misija yra užtikrinti aplinkosaugos ir socialinį teisingumą. Apie tai buvo kalbama ataskaitoje, taip pat kalbama apie žmogaus orumą, pagarbą žmogaus teisėms. Mūsų tikslas siekti e, tvarių visuomenių, kur minėti aspektai būtų labai e, E, ryškus. Mes nesame tiesioginė žmogaus teisų organizacija klasikinė, mes tik tai esame sukaupę patirties žmogaus teisų srityje. Ir e, labai aišku, kad kai susiduri su aplinkosaugos klausimais, ypač kai pradedi mm, gilintis į prieštaringus klausimus, visuomet susiduri su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Anksčiau ar vėliau reikia e, suprasti, kad e, Mm, jeigu jų nespręsi, tai nieko nepakeisi dėl žmogaus teisų ir klimato kaitos. E, jeigu galėčiau pacituoti Stokholmo deklaraciją, ten kalbama apie aplinką ir žmogaus teisę, žmonės turi pagrindinės teisės e, lygybę, teisingas gyvenimo sąlygas. Mm. E, Taip pat mm, Stoholme įsipareigota apsaugoti aplinką ateities kartų labui. E, e, Oliver Dešutė apie tai kalbėjo, bet dar noriu pakartoti, kad ryšys tarp aplinkosaugos ir žmogaus teisų ir tarp klimato kaitos ir žmogaus teisų yra labai aiškus ir galima e, vėl grįžti prie atitinkamos deklaracijos dalies. E, Klimato kaita turi tiesioginio, netiesioginio poveikio žmogaus teisėms. Oliveris kalbėjo apie teisę į gyvybę, teisę į maistą ir sveikatą. Šios teisės e, dabar yra pavojo dėl to, kad spartėja klimato pokyčiai. Taip pat matome, kad klimato kaita e, kenkia žmogaus teisėms visame pasaulyje. Pažeidžiamiausi žmonės pirmiausia nukenčia ir Europoje yra atitinkamų atvejų. Galime sakyti, kad e, žmogaus teisės yra, kol kas nėra tokio atveju Europoje, kad galėtume sakyti, kad žmogaus teisės e, nukenčia nuo klimato kaitos. Bet matome, kad mažėja pagrindinių išteklių ir labiausiai mm, pažeidžiamas visuomenės dalys e, nukenčia. Prieš porą metų mes paskelbėme leidinį, tikriausiai e, kažkur yra internete. E, Ir ten kalbama su visuomenėmis, kurios yra nukentėjusios nuo klimato kaitos pateikiami konkretūs pavyzdžiai iš Australijos, Brazilijos, Gonduraso, Brazilijos, Malazijos, Afrikos šalių, tuolų ir net jungtinės karalystės, kur iš, kur, iš tų pavyzdžių matyti, kad klimato kaita turi tiesioginio poveikio, pavyzdžiui, čiaurios oro sąlygos arba kaip klimato kaita keičia mūsų turimus išteklius, kaip kenčia nuo to žmonės ir bendruomenės. Ir ypač tada, jeigu bendruomenės ar žmonės neturi galimybės išsakyti savo nuomonę nei tarptautinėse dėrybose, nei nacionaliniu mastu bendraudama savo vyriausybėmis. E, kitas dalykas, į kurį mes žiūrime, yra ben E, poveikis e, gavybos kastinio kūro vietos bendruomenėms, e, dujų deginimas Nigerijoje. Šia labai ilgai degino dujas ir tai paveikė aplinką, klimatą, nes atsiranda labai daug CO2 ir kai bendruomenės, kurios gyvena Nigerio deltoje, labai nuo to kenčia reikia galvoti, kaip būtų galima sureagu, sureaguoti į tai ir galbūt e, nustatyti tam tikrą vertę e, anglės dvideginiui, kuris atsiranda gavybos vietose, nes tai nepaprastai kenkia vietos bendruomenėms. Reikėtų gal parengti metodologiją. Neveikimo politika Reikia galvoti, kaip imtis priemonių, kad būtų galima su sieti aplinkos saugos ir socialinius aspektus. Buvo paminėta Graikija. E, Europoje dar vis dažniau turime pripažinti tuos dalykus ir jeigu neatsižvelgsime egzistuojančias galimybės, pavyzdžiui, energetikos išteklių taupimas, tai labai uh, sukelsime daug e, žalos neigiamų pasiekmių. Jungtinės karalystės e, skyrius pernai parengė e, tyrimą, kuris parodė 4,5 milijono namų ūkių gyvena energetinėme skurde. Reikia gerinti būsto gyvenimo standartus. Taip pat egzistuoja, nustatyta, kad egzistuoja visose gyventojų e, amžiaus kategorijose neigiamas ryšys tarp būsto kokybės ir e, psichinės sveikatos žmonės taip pat susirga somatinėmis lygomis, kaip kad kvepavimo lygomis, pavyzdžiui, bronchitų ar astma. Ir mm, reikia daug ką, galima daug ką padaryti nacionaliniu lygmeniu, gyvenant Europos masto politiką, bet dažnai e, aplaidumą matome, kuris sukelia labai daug neigiamių pasiekmių. Prievalė žmogaus teisų sityje yra e, labai aiškus teisiniai įsipareigojimai, juos visi gerai supranta. Reikia pirmiausia galvoti apie pažeidžiamas bendruomenės e, valstybės turėtų pagalvoti apie tokius dalykus kaip neligybė, dalyvavimas, penelik maž menko ligmens ir taip pat e, pristaikymas prie klimato kaitos. E, žmogaus teisės yra atspindėtos konvencijoje dėl klimato kaitos ir reikia, kad jos būtų pakankamai gerai užtikrinamos. Klimato darybų išdavos turėtų skatinti e, įgyventi įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Aš pritariu Oliveriui Dešutė, mes negalime laukti, kol baigsis e, tarptautinės darybos. Mes jau dabar galime daug ką padaryti gyvendami egzistuojančius e, teisės aktus. E, E, žemės draugai taip pat e, ragina gyvendinti klimato srityje teisingumą. Vargingiausi žmonės ir tie, kurie mažiausiai prisidėjo prie klimato kaitos, labiausiai nukenčia. Mes e, Taip pat e, susidarėme su tokiais dalykais kaip e, klimato skola, besivystančios šalis nukenčia nuo to, kad išsivyščiusios šalis pereikva išikvoja jų e, išteklius. E, prisiminkime CO2 emisijas ir kaip jos paveikia įvairias šalis Taip pat ateityje kils kitų problemų dėl klimato kaitos, kaip kad e, vandens išteklių mažėjimas. E, tai e, siejama su hidroelektrinėmis, jų statyba, taip pat druskingas vanduo, vandens nukreipimas į dykumas kelia labai daug problemų. Mes manome, kad teisingumas klimato sityje bus užtikrintas, kai tie, kurie atsakingi už krizės užvelnins poveikį, padidins atsparumą klimato kaitai. Dėl to išsivyščios šalys turi galvoti, kaip sumažinti vartojimą ir mažinti šiltnamio dujų emisijas. Mes turime raginti, kad iki 20 metų bent 40 procentų būtų sumažintos emisijos ES viduje. Ir reikia e, taip pat kitų veiksmų žengti priekį. Dėl e, žmogaus teisų klimato kaitos mes norėtume paminėti vieną konkretų dalyką. Žmogaus e, e teisų taryboje reikėtų įkurti specialaus pranešėjo žmogaus teisėms ir klimato kaitai postą. E, E, reikėtų numatyti teisę, plėtoti teisę klimato kaitos sityje ir sieti ją su žmogaus teisė, teisėmis. Teisų teisę reikia e, taip pat suteikti atitiems pareigūnams įgaliojimus imtis šių klausimų. ES turėtų žmogaus teisų taryboje skatinti teisę į e, sveiką aplinką, ir e, siekti, kad būtų įgyvendinamas globalusis deš... E, principas numeris 10, kuris numatytas konvencijoje. E, taip pat reikėtų suteikti pas platesnį pasaulinį mastą Arhuso konvencijai. Dėja, Rijo nebuvo primti atitinkami susitarimai teisė į sveiką aplinką ir e, globalusis principas 10 yra labai svarbus, reikia jiems skirti pakankamai dėmesio. Taip pat Europos valstybės turėtų užtikrinti, kad mechanizmai ir politikos priemonės, kurios bus parengtos Europos ir nacionaliniu mastu, atsižvelgs į e, žmogaus teisų aspektą nuo pat pradžių ir kad konkrečiai bus kalbama klimato kaitos kontekste apie žmogaus teisės tiek nacionaliniu, tiek e, tarptautiniu mastu. Tuoj baigsiu reikėtų e, tarptautinėse dėrybose apie tai kalbėti, reikėtų užtikrinti vietos, vietinių tautų mm, poreikius. E, toliau prelegentas apie tai plaščiau pakalbės. Reikėtų taip pat e, užtikrinti teisinę apsaugą netekusiems pastogiams žmonėms e, dėl klimato kaitos. E, Reikia taip pat e, pripažinti prievolę žmogaus teisų srityje e, tų žmonių atžvilgių. E, neseniai yra patvirtintas Europos Sąjungos strateginis planas, veiksmų planas dėl žmogaus teisų ir demokratijos. Man atrodo, birželio pradžioje tai buvo padaryta. Europos Sąjungos politikos priemonės, teisės aktai, bus tikriausiai, jeigu bus gerai gyvendinti, galėtų pakeisti e, padėtį ir e, bus sprendžiami klausimai susijęs su energetika, klimatu ir aplinka. Paskutinis dalykas jums e, penas pamastymams. Marija Timon iš Kiribati pasakė tam tikrus žodžius, tai yra maža tauta gyvenanti ramėjame vandeninė E, kai klausia mūsų, kur mes turėtume eiti, daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių e, neturėtų niekur išsikelti. Jie, mes turėtume padaryti taip, kad jie galėtų likti savo šalyje, nes jie ją myli. Благодаря много на госпожа Магда Стокевич за изключително интересната презентация, <clears throat> свързана с Ačiū poniai Stačkievič už tikrai labai įdomų pristatymą. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisų apsaugą klimato kaitos kontekste ir taip pat savo pristatymo pabaigoje užsiminėte apie kitą svarbų aspektą, kurį aptars mūsų kitas svečias Tai yra klimato kaita ir klimato kaitos daromas poveikis vietos gyventojams, apčiabuvėms. Ponas Tyvas Trentas yra iš aplinkosaugos teisingumo fondo. Prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems komitetams už tai, kad organizuoja šį klausimą, nes tikrai labai svarbu įsisamoninti klimato kaitos padarinius ir pažvelgti į tai per žmogaus teisų prizmę. Pacituosiu Mary Robinson žodžius, buvusios Airijos prezidentės žodžius. Negalime išleisti iš akių žmogaus teisų principo, darėdamiesi dėl klimato um, kaitos padarinių švelninimo. Nes žvelgiant per žmogaus teisų prizmę, matyti aiškiai, kad yra ir kitų priežasčių, negu kad ekonominiai ar kiti interesai valstybių narių reiškiami E, kad imtumėmės veiksmų dėl klimato kaitos. Mes norime pasidalinti paprastomis rekomendacijomis e, skirtomis Europos parlamentui ir valstybėms narėms, bet pirmiausia prisiminsiu pono e, Dešiutės žodžius. Jis kalbėjo apie kai kurias esminės problemas iškylančias dėl klimato kaitos ir apie tai, kad tai svarbu visuomenė apskritai ir ne vien tik tai vietos gyventojams, nors jiems be abejo klimato kaita daro ypatingą poveikį, tai yra pažeidžiamos labai visuomenės, labai rimtų padarinių sukelia klimato kaita, įvairiems, įvairūs ištekliai um, tampa nepakankami ir uh, asmenys yra priversti keltis gyventi kur nors kitur. Tai ir bus pagrindinė mano mintis šios dienos pranešime. Nes ateityje būtent ir matysime tokį reiškinį. Žmonės migruos dėl klimato kaitos. 2010 metais 38 milijonai žmonių buvo vadinamieji klimato pabėgėliai. Bet kol kas dar nėra aiškios apibriešties, dėl kurios visi sutarė, kas yra mm, tokie pabėgėliai, kokios jų teisės mes vis dar ne iki galo suvokiame šios problemos esmę. Ir dėl to nėra ir atitinkamų teisės aktų sukurta, kuriais būtų sprendžiamos kilusios problemos. Iš tikrųjų dabar žvelgiame, manyčiau, į baltą kol kas popieriaus lapą. Ir turime diskutuoti apie tos klausimus štai čia Europos parlamente, jūsų komitete ir kitur, nes tai bus lemiamas žingsnis geresnio problemos įsisamoninimo link ir lems e, tinkamesnį problemos sprendimą. Turėtumėm rasti sprendimą tarp valstybių narių ir taip pat tarptautinėje, pasaulinėje arenoje. Turime aiškiai apibriežti, ką laikome klimato kaitos pabėgėliais Nes jeigu tos apibriešties nebus, tuomet negalėsime pritaikyti reikiamų priemonių ir negalėsime um, ir nerasime bendros svarios, bendro ryšto padėti tiems žmonėms. Taigi turime suprasti problemos esmę ir, ir mastą tikriausiai tokios įmonės kaip Exxon galbūt galėtų ateiti ir pasakyti, kad mes suprantame šios problemos esmę. Bet um, kaip ten bebūtų, man atrodo, kolegos jau tikrai labai daug svarbių dalykų paminėjo ir aš kai kurias dar kitas mintis pateiksiu dėl to, ką ES galėtų padaryti artimiausių laikotarpių. jungtinių tautų specialusis um, įgaliotinis e, pranešėjas šio klausimu yra čia su mumis ir mano kolega sėdinti man, kolegė sėdinti man iš kairės, kaip tik jau kalbėjo apie kai kuriuos žmogaus teisų tarybos veiklą susijusius aspektus. Man atrodo, kad Europos Sąjunga turėtų paremti tą iniciatyvą, skirti specialų atstovą žmogaus teisų taryboje būtent klimato kaitos E, ir žmogaus teisų klausimams spręsti, akcentuojant e, būtent čia buvių likimą, vietos gyventojų likimą. Nes būtinai reikia kelti tuos klausimus ir į formalų lygmenį ir skirti tą specialų atstovą. Taip pat girdėjome kai kuriuos svečius šiandieną kalbant apie ES ir apie jos išorės veiksmų lygmenį, buvo minėta ir baronienė Ešton. Man regis, kad ES galėtų tinkamai pasinaudoti savo turimą įtaką, mm, būti tą varomąją jėgą tiek politinėje, tiek ekonominėje plotmėje ir paskatinti tas diskusijas, kurių dabar labai reikia. Žinome taip pat, kas vyko ir Rio plus 20 konferencijos metu. Ir dokumentas išplatintas, tiesa, pabrėžia žmogaus teisų um, svarbą, bet uh, mano manimu reikia daryti žymiai daugiau ir Europos Sąjunga tikrai kol kas, atleiskit, bet daro per mažai. Mm, žengia tik labai nedrasius žingsnius šioje srityje. O iš tikrųjų ES yra labai svarbus um, subjektas, kalbant apie humanitarinę pagalbą, jos teikimą, apie apskritai gyvenimo sąlygų visame pasaulyje gerinimą. Ir požiūris, kuris kol kas yra pritaikytas e, migrantų, klimato migrantų atžvilgių, nėra tinkamas, nes e, atrodo, kad viskas vyksta labai vangiai, ir regis esam nepajėgus, ką nors rimta nuveikti. Ir tikrai žiniasklaidoje daug pranešimų matome. Matome daug pranešimų apie pabėgėlius, pabėgėlių stovyklose, gimsta ir, ir ilgą laiką gyvena vaikai, jie ten užauga. <clears throat> Tad e, turime galvoti apie tokią privars, prievartinę mm, migraciją dėl klimato kaitos. Mes esame įpareigoti tiesiog e, rūpintis tais žmonėmis ir rimčiau traktuoti tas problemas, spręsti jas. Iš esmės turime pamastyti apie tai, ką konkrečiai darysime kad būtų padėta tiems žmonėms, kurie yra priversti palikti savo gyvenamasias vietas. Pasistengsiu tik dar kartą akcentuoti mūsų poziciją, mūsų požiūrį. Įtraukiant klimato kaitos ir žmogaus teisų kaitos ir žmogaus teisų apsaugos aspektus į visus ES politikos lygmenis galime iš esmės spręsti problemas, nes kol niekas nederinama tarpusavyje, nieko nepasieksime. Jeigu vienas komitetas kalba apie tos dalykus, o kitas visiškai tai ignoruoja, mm, nieko, ne, nieko tai gera neduoda. Ir žinome, kad komisija e, dirba be abejo šiais klausimais Ir kol kas darome tik tai labai maži žingsnelį, o tų didžiųjų galbūt bijoma, gal jie yra pernelyg radikalūs, galvojama, pernelyg revoliucingi, bet reikėtų to iškaus žingsnio nuoseklesnės politikos link, kad būtų apsaugoti labai pažeidžiami asmenys tuose pasaulio dalyse, kur klimato kaitos padariniai yra labai smarkiai juntami. Dėkoju. Благодаря много, господин Трент. Наистина, вашият призив е много. Ačiū, ponė Trentai. Jūsų paraginimas, manau, tikrai labai svarbus. Reikia derinti ir tuos mažus žingsnelius ir galvoti apie um, svarbesnius, didesnius žingsnius pirmin, apie strategiją visą apimančią, mes turime padėti labiausiai nuo klimato kaitos padarinių nukenčiantiems žmonėms besivystančiose šalyse. Vis reikia apsaugoti nuo tų procesų padarinių. Ir dabar pasisakius mūsų svečiams, siūlyčiau pradėti diskusiją. Tačiau prieš tai, tiesa, suteiksime žodį Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui. Ponas Tobijas Kink atvyko pas mus ir pareikš EIVT poziciją. Prašom. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. EIVT sveikina diskusiją tokių svarbių klausimų, kaip kad klimato kaita ir žmogaus teisų apsauga. Taip pat su susidomėjimu išklausėme svečių pasisakymų ir pristatymų. E, taryba jau nekarta yra pabrėžusi būtinybę integruoti klimato kaitos tikslus į visas politikos rytis. Panašiai ES pasirengusi ir žmogaus teisų apsaugos aspektą integruoti į tas politikos kryptis naujasis, naujoji žmogaus teisų strategija pabrėžia būtent tai, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos ir minimos visose EIVT e vykdomose veiksmuose ar strategijose, įtraukiant tokias rytis kaip technologija, energetikos ištekliai ir kitos. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad ryšys tarp klimato kaitos ir žmogaus teisų apsaugos kol kas tik atrandamas. Ir kaip ir išryškėjo šioje diskusijoje, klimato kaitos padariniai gali būti labai um, skaudus, galvojant apie žmogaus teisės, jeigu vien pagalvosime apie prieigą prie vandens, maisto, apie tinkamą pragyvenimo lygio, apie, jeigu galvosime apie tinkamą pragyvenimo lygį ir panašiai. E, itin skaudžiais atvejais gali nutikti taip, kad dėl klimato kaitos žmonės yra priversti palikti savo įprastinės gyvenamasias vietas. Junktinės tautos jau um, pradėjo spręsti šias problemas. 2009 metais buvo priimta atitinkama rezoliucija dėl klimato kaitos padarinių, tiesioginių ir netiesioginių padarinių žmogaus teisėms. Taip pat 2011 metais buvo dar viena rezoliucija išplatinta, kurią parėmė visos ES valstybės narės. Taip pat ir kitos institucijos reikšmingą vaidmenį vaidina kovojant su klimato kaitos padariniais ir um, mes remiame veiksmus, kurių imamas tarptautiniu, tarptautiniu lygmeniu. Turime ekspertą, pana Džoną Oks, kuris čia atliko nemažai darbų ir Europos Sąjunga E, su nekantrumu jau laukia bendradarbiavimo su ponu Noksu, su mūsų ekspertu. Mums tai yra didžiulės svarbos prioritetas. Reikia ieškoti sąryšių tarp šių dviejų politikos ryčių, tai aišku sudėtinga užduotis, bet ją reikia spręsti. Ir ES dar tik kelio pradžioje. Dar reikia galvoti apie tai, ką galima nuveikti E, dėl to EIVT su nekantrumu laukia taip pat ir dialogas su Europos parlamentu šiuo klausimu. Ačiū. Kutscher. Ich hatte noch mal eine Frage aufgeworfen, gerade am Anfang bei der Intervention. Vielleicht können Sie da noch mal. Noriu klausimą užduoti, galbūt e, galėtumėte papandyti įsakyti. Mes e, bandėme aptarti šios klausimus su išorės veiksmų tarnyba. dėl horizontalaus požiūrio noriu Jūs pakviesti dalyvauti tokiuose diskusijose su Europos parlamento komitetais ir jo plus 20 kitos konferencijos aiškiai parodė, kad turėtume siekti platesnių užmojų ir kad ES išorės politiką reikėtų derinti su aplinkosaugos politika, su kitomis politikos sritimis. Nenoriu būti nemandagus, tačiau turėsiu išvykti į kitą posėdį. Aš manau, kad e, šios dienos diskusijos e, tokiame kontekste buvo labai naudingos ir tai turėtų būti tik tai proceso, kurį turėsime tęsti pradžia. Taip prašau jums atsakyti suteikimą galimybę. Žinoma, mes visiškai pritarėme pasiūlymui susijęti aplinkos saugos politikos aspektus, klimato kaitos aspektus, žmogaus teisų pažeidimo atvejus pasirinkti horizontalųjį požiūrį, kuomet komisijos, valstybių narių, šios veiksmų tarnybos atsakingos institucijos tarptautinėse forumuose kalbėtų vienu balsu. Pirmikas, ačiū dabar žodis dviejų komitetų nariams. Salėje yra aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugumo komiteto atstovų žodis šio komiteto noriu ponai Zėberiui. Labai ačiū, norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams. Manau, kad svarstome labai svarbę temą susijusią su mūsų planetos raida. Noriu priminti, kad ES kovos su klimato kaita, kurią sukelia žmogus klausimas, yra labai rimtai svarstumas. Esame vienintelis regionas, numatantis konkrečias priemonės strategiją 2020. 20. Norėčiau paminėti mūsų istorinę atsakomybę, kadangi esame e, industrializacijos e, eros pradininkai pradėjo naudoti škastinį kūrą ir išteklius. nepaisant visų pastangų, nesugebėjome kitus, kitų didžiųjų pasaulio regionų, kurie šiuo metu daugiau prisėda prie klimato kaitos, kaip JAV ir Kinija, imtis kovoje su šio reiškiniu ambicingesnių veiksmų. Manau, kad e, sąsajos tarp klimato kaitos ir poveikio žmogaus teisėms iki šiol nebuvo pakankamai nagrinėtos. Pavyzdžiui, skaitydami Europos žmogaus teisų hartiją, kuri nėra privalomojo pobūdžio bendrijos išorės ir vidaus veiksmams. Tačiau ten galima žvelgti daug sąsajų tarp klimato kaitos ir žmogaus teisų pažeidimų. Taigi, svarbu nustatyti tam tikras sąlygas, e, pagal kurias e, tam tikri klimatos kaitos aspektai yra tiesiogiai e, būt, arba būtų tiesiogiai siejami su žmogaus teisų pažeidimais, žmogaus pa, teisingumo teismas čia aiškiu, aiškiai yra prieėmęs ne vienodus nutarimus tokiuose bylose, tačiau <clears throat> manau, kad kuo aiškesnės e, tokios sąsajos būtų nustatytos, to Europos žmogaus teisų teismas galėtų aiškiau jomis remtis. E, manau, kad taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip pagerinti bendrąją padėtį šioje srityje. Tie iššūkiai, kurie laukia ES ir viso pasaulio, susijęs su platesniais užmojais siekiant uh, pasitelkiant klimatui nekenksmingas technologijas pakeisti mūsų energijos gamybos būdus. Tam reikia renkti įvairias pasaulinės konferencijas. Taip pat reikėtų pagerinti dalymasi technologinėmis priemonėmis, padedančiomis kovoti su klimato kaita. Jungtinėse tautose šioje srityje reikėtų imtis ryštingesnių žingsnių, galbūt sukuriant e, atskiras institucijas, e, nežinau, ar pakaks vien tik tai specialio ingaliotinio, noriu priminti, kad mūsų pastangos Rio plus 20 konferencijoje šią linkmę žlugo, nes kitos jungtintautų narės nerodė didelio entuzijazmo paremint šį pasiūlymą. Nepaisant to, manau, kad turėtume toliau kantriai daryti spaudimą ir siekti įtikinti kitas pasaulio valstybės, kad čia srityje galime nuveikti daugiau. Pabaigai noriu atkreipti dėmesį į klimato kaitos sąlygojimą migracijos fenomeną, todėl turėtume pamėginti pasitelkdami turimas technologijas padėti žmonėms kovoti su klimato kaitos padariniais labiausiai nuo jos kenčiančiose regionuose, nes tikrai, manau, būtų klaidinga paversti didžiąją dalį žemės paviršiaus negyvenama, negyvenamomis vietovėmis. Taigi, šiame kontekste palankiai vertinu šios dienos iniciatyvą, tikiuosi ateityje bus daugiau tokių diskusijų. Ačiū. Ačiū ponui Zieberiui. Noriu paprašyti kitų kalbėtojų trumpiau kalbėti, nes laiko turime nedaug. Norėčiau suteikti žodį kitiems aplinkosaugos komiteto nariams, poniai Satohasi pirmiausia. Šią savaitę E, Britų žurnale New Scientist perskaičiau, kad e, temperatūros pokyčiai, oro pokyčiai bus e, daug rimtesni nei mokslininkai prognozuoja. Tai pabrėžia padėties rimtumą arba dar labiau paryškina. Iš esmės, manau, kad visose politikos sritise reikėtų numatyti sąsąją su klimato kaita ir nepamiršti žmogaus teisų aspektų. Tačiau klausydama diskusijos dalyvių ir jų minčių apie problemas, atnaujinant tarptautinius susitarimus e, ir apie tai, kad jau dabar esama klimato pabėgėlių ir jų skaičius turėtų didėti, susidaro įspūdis, kad nepaisant pastangų sušvelninti klimato kaitos poveikį, sprendimai yra įgyvendinami per daug lietai, palyginti su tuo, kaip mums siūlo elgtis mokslininkai, taip pat esame nepakankamai pasirengę spręsti klimato kaitos e, sukeliamų problemų padarinių. Taigi kyla klausimas, e, kaip padidinti žmonių samoningumą ir paaiškinti jiems, kad jeigu nesimsime pokyčių, siekdami sušvelninti klimato kaitos poveikį, tuomet patirsime e, vis daugiau ir rimtesnių problemų susijusių su klimato pabėgėliais ir panašiais dalykais gėda, kad iki šiol atitinkamų veiksmų nesijėmėme, kad e, ne oficialiai neapibrėžiame klimato pabėgėlio statuso, nesu tarptautinės teisės ekspertė, tačiau noriu paklausti, kokiu veiksmu vienašališkai galėtų imtis ES, jei pasaulio mastu jungtinių tautų lygmenyje ši problema nepripažįstama pakankamai greitai, tai kokiu veiksmu vienašališkai galėtų imtis ES, kad pagreitintų šį procesą, apie tai vertėtų pamastyti. Mano paskutinis pastebėjimas susijęs su būtinybė atkreipti dėmesį į problemas ir e, galimybės klimato kaitos E, švelninimo ir e, sąsąją su žmogaus teisėmis. Apie tai kalbėjo ponas Šuter. Minėdamas e, čia buvių vietos gyventojų problemas ir jų išstumimą iš savo gyvenamų vietovių. Manau, kad jeigu toliau leisime naikinti miškus, tai vietos gyventojų išvarimo, tarkime, iš atogražų miškų regionų problema tik stiprės, nes jie bus privesti palikti savo tradicinius iš... regionus gyvenamosius, kuriuose praleido daug šimtmečių, todėl turime siekti išsaugoti miškus, išsaugoti biologinę įvairovę tuose miškuose esančią. Šis klausimas todėl svarstytinas labai rimtai ir būtina jį spręsti. Taip pat manau, kad visi dirbantis arba ieškantis sprendimų, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį, turėtų nepamiršti žmogaus teisų aspektų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponė Hasi už savo pareikštą vertinimą, už tai, kad pasidalinote su mumis įdomiais argumentais. Aš suteiksiu žodį poniai Kilnilsen. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie dviejų aspektų, kurie man labai rūpi tai yra čia buvių problemų. Iš Prancūzijos Gvijanos pas mane at, prieš 15 e, dienų lankėsi delegacija <clears throat> ir e, surinkėme palaus stalo diskusiją apie čia buvių teisės ir konstatavome, kad dėl tam tikros žmonių veiklos labai nukenčia Europos biologinė įvairovė ir Prancūzijos Gvijana prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, ypač dėl gypsidabrio naudojimo kiekvieną dieną. Ir tuo gypsidabriu užteršiamas geriamas vanduo atskirų indienų genčių gyvenančių Prancūzijos gyvenoje, kurie maitinasi daugiausia žuvimi, dėl to didėja savižudybių skaičius, tai tikrai didžiulė problema. Europos Sąjungoje mums kelia nerima žmogaus veikla ir jos daromos poveikis čia buvėms vietos gyventojams, pavyzdžiui, miškų naikinimas gyvenoje ieškant naftos, arba e, grežiniai, kurie e, yra nepakankamai gilus ir nemažai vietos tautelių, pavyzdžiui, dėl to negali verstis savo, negali praktikuoti savo tradicinio gyvenimo būdo, tarkim, verstis žvejybą. Taigi esama uh, tautų arba visuomenės grupių, buvo kalbama apie čiabuvius ir e, smulkius ūkininkus, kurie yra labai, labiau pažeidžiami arba tampa pažeidžiami dėl klimato kaitos. Labiausiai, manau, nuo to kenčia ir labiausiai yra pažeidžiamos moterys. Esama tyrimų rezultatų, kuriais patvirtinama, kad moteris mažiausiai atsakingos už klimato kaitą, tačiau tampa pirmosiomis jos aukomis. Noriu priminti, kad e, balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje parlamentas patvirtino pranešimą dėl klimato kaitos poveikio moterims. Minėjote Merė Robinson. Ji vienoje iš tarptautinių konferencijų skaitė pranešimą šią temą, kalbant apie apsirūpinimą, kad skiriuose regionuose vandeniu, tai mažos mergaitės siunčiamos atnešti vandens ir jos turi keliauti vis toliau ir toliau, kad atneštų vandens. Daug kilometrų turi sukarti per tą laiką, negali eiti į mokyklą. Tai yra vienintelis pavyzdys. E, tai vienas pavyzdys, bet ne vienintelis. <clears throat> E, Buvo minėtas jau vienas aspektas, čia nežinau, ar teisingai supratau, dėl vertimo, tai, tai žmogaus teisės yra e, svarbios bendraja prasme, tačiau reikia nepamiršti ypač moterų teisų, nes ypač regionuose nukentėjusios nuo klimato kaitos, nuo gaivalinių nelaimių būtent moteris, jų organizacijos labiausiai prisideda prie šių nelaimių padarinių likvidavimo ir noriu pabrėžti e, šioje srityje ypatingai didelį vangarimą tai, kuri neseniai mus paliko nuopilną. Ačiū ponė Kilnilsinė, jeigu daugiau nėra, nėra norinčių kalbėti, ponė Lambert, prašau. Aš esu Jean Lambert, e, su Pietų e, Pietičio e, Azijos delegacijos pirmininkė. Nepriklausau šiaip šiems komitetams, buvo išgirdau daug įdomių dalykų, jūs minėjote Maldyvus, Kilibatį kitur. Yra jau atveju, kai visa šalis nori išsikelti, tai yra ne tik žmogaus teisės, individų teisės, bet visos tautos, nacijos teisė. Tai yra įdomus klausimas šioje diskusijoje. E, Nepalas e, kenčia nuo klimato kaitos, Himalajose, taip pat ir Bangladešas. Aš dar norėčiau kitą dalyką paminėti diskusijoje. E, valdymas, valdysena. Buvo paminėta Nigerija Tai yra nepaprastai turtinga šalis, o gyventojai nepaprastai skurdus. E, e, dėl ta e, Nigerio kenčia nuo baisios korupcijos ir vyriausybė negali savo vidaus problemų išspręsti, o mūsų verslas dar jas pagilina. Taigi atsiranda labai įdomi sąveika. E, ES e, investuoja į valdymą ir galbūt tai neblogų rezultatų duoda kai kur. E, dabar Bangladešas, e, kaip galima įvertinti situaciją, e, ten gyventojų yra labai daug, e, žemė dėl e, druskėjimo ir potvinių teritorija nyksta. Taip pat kyla klausimas dėl išteklių išeikvojimo. E, ypač e, armija, tą daro armija, Džinghong e, kalvose, e, nyksta žemės ūkio naudmenys, taigi tai susijęs su vietos gyventojais ir taip pat tam tikromis problemomis. Taip pat atsiranda problema dėl to, kad iš Rakingos valstijos plūsta pabėgėliai, iš Birmos. Ir kaip dabar tą problemą galima būtų išskaidyti ir išspręsti. Aš nežinau, ar yra vienas atsakymas. E, kartais e, apibriežti kažką iš naujo nėra klausimas. Reikia galvoti, kaip spręsti tokias nepaprastai sudėtingas problemas ir būtų dėl to įdomu išgirsti diskusijos dalyvių atsakymus, kaip e, šiuos dalykus galime įkomponuoti, kai kas yra susijęs su aplinkos saugos reikalais, klimato kaita. E, žmonės tarsi e, vartoja terminus pakeisdami gana laisvai vienus kitais migraciją, pabėgėliai, bet niekas nekalbėjo apie šalies viduje netekusių pastogės e, žmonės, bet mes turėtume ES apie tai kalbėti. Tikuoju, laiko tikrai turime nebedaug. Jeigu daugiau niekas nenori žodžio, tai suteiksiu labai trumpai jį tiems e, prelegentams, kurie norėtų sureaguoti į klausimus paminėtus diskusijoje. E, Pone Suškievič, e, dėl Nigerijos. Labai trumpai taip. E, korupcijos klausimas yra nepaprastai svarbus. Galiu pasakyti, kad norint sušaukti tango reikia dviejų partnerių. Taigi reikia, kad įsijungtų visi veikėjai. Mes e, dirbame su bendrovėmis, kurios ten veikia ir reikalavome, kad jos e, imtųsi įsipareigojimų žmogaus teisų aplink aplinkosaugos srityje dabar e, e, DG vidaus rinka e, parengė planus dėl privalomos atskaitomybės susijusios su finansais. Ir man atrodo, kad tai galbūt bus pirmas žingsnis, tikrai ne problemos sprendimas, bet gal pirmas žingsnis šią linkme. Ponas Trent, labai trumpai du pastebėjimai. Buvo kalbam apie moteris, visiškai sutinku su, bet dar pridučiau vaikus, nes tai susijęs su mano asmeninė patirtimi. Visuomet moteris ir vaikai pirmiausiai labiausiai nukenčia. Dėl valdysenos e, klausimo aš visiškai sutinku su tuo, tai yra nepaprastai svarbus veiksnys susijęs su problemomis visuose sektoriuose ir turėtume e, tam klausimui skirti labai daug dėmesio darybose įvairiuose. Jūs kalbėjote apie e, šalies viduje nes netekus pastogės e, žmonės, klimato migrantus, pabėgėlius klimato. Iš tikrųjų, mes neturime apibrėžimų, kurie būtų visiems sprintini ir ES turėtų nesiekti e, žemiausiojo bendrojo vardiklio, bet aukščiausio reikėtų numatyti apibrėžimus ir paskui kurti teisinę bazę, kuri e, leistų mum e, sukurti deramą atsaką. Labai trumpai ir paskui norės pane Kornelį. Kurnilį. Labai trumpai dėl to, ką galėtų ES daryti dėl e, klimato e, pabėgėlių. E, reikia steigti laikiną e, subsidiarę apsaugą tokiems žmonėms E, pavyzdžiui, jeigu kalbu apie žmonės, kurie e, yra iš trečių šalių ir tarptautiniu mastu reikia siekti susitarimų. Egzistuoja labai daug e, regionių konvencijų dėl to, ką daryti gaivalinių nelaimį metu, bet ES mes neturime tokių teisės aktų ir taip pat reikėtų gal pasiekti kitų tų šalių atžvilgių ir priimti e, pagrindų programą dėl netekusių pastogės e, asmenų e, dėl klimato kaitos. Labai ačiū, poniai Kunil. Baigėme mūsų diskusijų pirmąją dalį. Dabar pereisime prie diskusijų susijusių su kitu labai svarbiu aspektu. Tai yra E, iššūkiais, su kuriais susiduria e, žmogaus teisų gynėjai, gindami ir aplink, e, žmogaus teisų ir aplinkos teisės. Jie, žinome, kaip žinome, dirba įvairiuose sityse, gina mūsų politinės, pilietinės, socialinės, kultūrinės, ekonominės teisės. Labai dažnai tie žmonės susiduria su įvairiu pasipriešinimu iš vyriausybių dažnai pusės ir tai neleidžia uh, įgyvendinti užtikrintam turių teisų, dažnai tie gyniai e, kenčia nuo persekiojimų dėl to, kad nesuvokiamas jų darbo e, svarbumas, gilumas. E, e, turėtų visuomenė paremti tokių žmonių darbą, nes jis labai svarbus, kad e, galėtume užsitikrinti rezultatus. Kaip žinia, Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją, kuri skirta aplinkos saugos teisių gynėjams. Ji buvo patvirtinta 2010 metais. Tai taip pat E, parlamento pozicija, kuri išreiškia paramą e, politinių lygmenių e, ir raginama Europos Sąjungoje gyventi politiką, projektų kelių ir kitaip užtikrinti desnę paramą mm, tokiems žmonėms. Dabar tęsime diskusiją, suteiksiu žodį ponui Gebrandi, kuris yra aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas. Prašom, ponai Gabrandy. Labai ačiū už pristatymo žodžius, žanginius žodžius, labai trumpai, kadangi norime išklausyti ekspertų. Mm, kasdien skaitome laikraščiuose, jog žmonės, kurie kovoja už savo teisės, kitų teisės gyventi švarioje aplinkoje, e, susiduria su grasinimais, net yra nužudomi liūdniausiais atvejais. E, dėja, spaudimas e, didėja, mažėja išteklių, auga kainos, e, atsiranda įtampa. Ir dėja matome, kad šios problemos užuot e, nykusios dar gilėja. Aš kaip e, komiteto vicepirmininkas, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje ir laukiu, ką pasakys mūsų svečiai. Iškart e, suteiksiu žodį Martai Sogi, kuri e, priklauso Žemės draugams Europos skyrių. Ji pasisakys pirmoji. Dėkoju. Kompanija Magda. Pirmiausiai ačiū už kvietimą. Kolegė yra koordinatorė Europos regione, o aš koordinuoju Žemės draugų organizaciją tarptautiniu lygiu. Bet pirmiausiai norėčiau padėkoti iniciatyvai dėl mm, Europos žmogaus teisų ir demokratijos e, priemonės. Mes esame 46 nepriklausomos e, aplinkosauginės organizacijos iš 74 šalių, 5000 vietinių mm, grupių veikia visur pasaulyje ir ES e, platmė mums yra labai svarbi, nes ES padeda mums e, stiprinti pilietinės visuomenės veiksmus, ypač kai kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus vykdomus prieš žmogaus teisų gynėjus, kurie bendradarbiauja su mumis, su mūsų orga, partnerėmis, organizacijomis ar kitomis išorinėmis institucijomis aplinkosaugos srities aktyvistai veikia labai pavojingomis sąlygomis, jau buvo tai minėta ir pranešė 2011 metais jūsų parlamento atitinkamus dalykus minėjo, jį padarė išvadą. kad aplinkosaugos aspektų gynėjų padėtis, ypač pramonėje, e, labai sudėtinga. Jau kalbėsime apie dujotiekius, e, būsto statybą, kalnakasybos e, sritį, galima paminėti naftos gavybą. Čia pranešėja daro išvadą, kad aplinkosaugos Aktyvistai neretai susiduria su smurtu prieš juos, neretai patiria įvairius išpolius, tampa pernelyg didelio policijos pajėgų, pavyzdžiui, per protesto akcijas um, smurto aukomis. Ir birželio 19 dieną mes išplatiname ataskaitą, kurioje yra kalbama apie vis daugiau išpolių, kuriuos patiria žmogaus teisų gynėjai, norintys apsaugoti savo ar kitų žmonių teisės, bet pranešime taip pat yra pasakyta ir tai, jog sunku neretai surinkti informaciją aktualiausią apie padėtį, ypatingai dėl to, kad daugelie šalių nėra sistemingai renkami duomenys apie šią sritį. ir taip pat nevykdoma jokia tarptautinio lygmens stebėsena. Tad aktyvistai be abejo baiminasi represijų, neretai net ir niekur nesikreipia dėl patirtų išpolių, dėl to, kad bijo pasiekmių. Taigi žmogaus teisų pažeidimai prieš um, gynėjus uh, tampa nematomi. Dėl to ir patys uh, pažeidėjai žmogaus teisų lieka nenubausti, tampa nebaudžiami, nors dabar padėtis šiek tiek gerėja, Latino Amerikos šalyse, Azijoje e, padėtis gerėja, nes vis daugiau asmenų e, kalba garsiai apie išpolius. Mm. vienas projektas, kuris vyksta kelis mėnesius, jau sulaukė 16 e, skundų dėl įvairių situacijų Indonezijoje, mm, Papanojo Gvinėjoje, Tanzanijoje, Kolumbijoje, Meksikoje, kitose šalise. Ir e, visais atvejais tai buvo žmogaus teisų pažeidimai prieš aplinkosaugos aktyvistus. Tai buvo tokie žmogaus teisų pažeidimai, kuriuos minėjo ir specialioji įgaliotinė žmogaus e, teisų klausimais e, savo pranešime. Yra užsimenama apie mm, arešto atvejus, e, netgi nužudimus, smurtą prieš čiabovius ir Honduras Hondūre, pavyzdžiui, padėtis prastesnė negu anksčiau. Peru arba Kolumbijoje buvo protestų dėl Kongo projekto. Buvo, tai buvo atvejis, kai pasaulyje plačiai žinomas žmogaus teisų aktyvistas buvo e, smarkiai sumuštas ir pažeidimus įvykdantis asmenys neretai atstovauja mm, platesnio pobūdžio interesams, įvairių koncernų interesams, kurie e, suinteresuoti čia buvių gyvenamomis erdvėmis. E, čia be abejo labai aktualu tas e, pramonės rytyje Jeigu kalbėsime apie Indoneziją, Malaziją, Kolumbiją, Pietų Amerikos šalis, Pietų Afriką, Mozambiką ar Braziliją. Taip pat vis daugiau projektų yra vykdoma žaliosios ekonomikos kūrimo link, RED, pavyzdžiui, projektas ir čia yra užsimenama apie problemas aplinkosaugos rytyje, bet e, neretai dėl to nukenčia e, čia buviai, taigi sprendimai ne visada yra tinkami, kurių įmamasi. Ir pramonės atstovai užimantis vis daugiau čia buvų gyventų teritorijų daro įvairius žmogaus teisų pažeidimus tokios priemonės kaip asociavimo sutartys ar laisvosios prekybos sutartys neretai pakenkia apsaugos mechanizmams, kurie jau būna gana toli pažengę. Čia galima būtų paminėti, pavyzdžiui, ginčių sprendimo tarptautinį mechanizmą arba čia buvių tautų ir žmogaus teisų gynėjų apsaugos mechanizmą. veiksmų planas, kuris neseniai buvo patvirtintas dėl laisvos prekybos sustarimo su Kolumbija pasirašymo, yra tik viena iš tų silpnesnių priemonių, per nelik laisvo pobūdžio priemonių, neskatinančių įmonių imtis atsakomybės, o veikiau ginant tiesioginių, tiesioginių užsienio investuotojų, didelių koncernų interesus. Problema dar labiau išryškėja ekonomikos ir finansų pasaulinės krizės kontekste, nes vis labiau yra kreipiamas, kreipiamas dėmesys į intensyvų gamtinių išteklių naudojimą ir pramonės atstovai tampa vis e, agresyvesni. Tai tampa varomąją jėgą savinantis e, čia buvų gyvenamasias erdves. Taigi pramonę galima apkaltinti būtent čia buvų išvarimu iš jų tradicinių gyvenamųjų vietovių. Yra daroma nepataisoma žala aplinkai, taip pat vietinių kultūrai, įpročiams, e, nesudaromos galimybės apsirūpinti vandeniu ir nesudaromas taip pat galimybės čia buvėms įsidarbinti arba jeigu tai numatoma kaip galimybė tuomet labai prastomis sąlygomis. Neretai yra pastebimas taip pat ir um, valstybės elito įvairių jėgų vaidmuo per žiniasklaidą, mm, tas išriškėja arba nebaudžiant žmogaus teisų pažeidėjų, tai taip pat matyti. Teisėtų mechanizmų panaudojimas turėtų būti skatinamas, tačiau padėtis negerėja. Vis dažniau yra privačios ir valstybinės saugumo tarnybos e, pasitelkiamos, pavyzdžiui, Filipinuose, Latino Amerikos šalyse, vykdant įvairias represijas. Yra organizuojami taip pat ir valstybiniai perversmai, pučiai prieš vyriausybės tose šalyse, kur yra bandoma e, rūpintis čia buvo teisėmis. Kita tendencija kelianti nerimą yra susijusi su kova su terorizmu, kai bandoma socialinius įvairius judėjimus um, nutraukti ir sustabdyti nuo rugsėjo 11 dienos um, daug kur buvo priimta kovos su terorizmu įvairių teisės aktų. Ir reikia pridurti tai, kad vyriausybės imasi įvairių veiksmų, norėdamos apsaugoti savo gyventojus nuo įvairių gamtinių katastrofų, pavyzdžiui, potvinių, bet tai yra taip pat būdas savintis kitų žemės. Tai vyksta visur ten, kur aukos privalo emigruoti iškeliauti kitur dėl klimato kaitos padarinių. Čia neretai valdžios e, nesima jokių veiksmų ir sudaromos visos sąlygos e, pramonės įmonėms pasisavinti tą žemės. Mes norime kalbėti apie socialinį teisingumą, apie įvairių tautų judumo teisės, taip, bet jokių būdų nereikėtų čia griebti smurto. Norime sprendimų, kurios spindėtų socialinį teisingumą ir teisę į saugą apsirūpinimą maistu. Ir turime išlikti budrus, kadangi alternatyvių sprendimų skatinimas bei išteklių panaudojimas pertvarkymas. Mums yra rūpinčios sritys, lygiai taip pat kaip ir žodžio išaiškos laisvė. Ir išliekame budrus, kadangi nuolat matome visur per nelik telį vartojimą, išteklių pereikvojimą, tai susiję taip pat ir su įvairių institucijų pernelik silpnų vaidmenių ir neryštingumu. O visa tai lemia būtent tą reiškinį, kurį ir vadiname žemės pasisavinimu. O su tuo susijusi nepataisoma žala aplinkai, dėl to viduje neretai perkeliami asmenys, vietiniai gyventojai ir keliama grėsmė jiems. Netrukus pabaigsiu. Taigi šis socialinis modelis yra visiškai netvarus, tai aiškiai suprantame. Ir ne tik dėl to, kad visur siekiame besaikio augimo, bet ir dėl to, kad yra e, greunami gamtiniai ištekliai, mūsų gyvenimo pagrindas. Taigi dėl to tas modelis būtent ir veda prie tų socialinių problemų, su kuriomis dabar susidurame. Labai ačiū. E, suteikiu Jums šiek tiek daugiau laiko, negu buvo numatyta, bet e, negalėjo atvykti ponas Saimundo dėl e, vizų problemų, taigi turėjome daugiau laiko. O Dabar pasakys kitas kalbėtas ponas Patrys Lenormon. Jis yra Europos komisijos atstovas. Jūs e, finansuojate konkrečias iniciatyvas skirtas žmogaus teisų gynėjams ir aplinkosaugos teisų gynėjams, taigi jūsų pasisakymas. Uh, I, I think I can be rather brief. Uh, first, I mean... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nekartosiu, kokia svarbi yra ši tema. Čia kalbant apie žmogaus teisų ir demokratijos priemonę, informaciją, kurią gauname iš žmogaus teisų projektų gynėjų, taip pat iš savo delegacijų, parodo, kad žmogaus teisų apsauga yra labai svarbus klausimas, kuomet per pastarosius du metus padaugėjo žmonių aukų teritorijose, kur naikinami miškai ir kitokių reiškinių susijusių su žmogaus teisų pažeidimais. Tai šis projektas yra labai sudėtingas, apimantis įvairias pažeidžiamas grupės. Mes tas grupės bandome jų atžvilgių taikyti tiek bendrą, tiek skirtingą požiūrį priemonės įgyvendinimo kontekste, todėl nuo 2014 iki 2020 metų parlamentas pateikė atitinkamus komitetus po pirmojo svarstymo dėl demokratijos žmogaus teisų priemonės ir bandoma išplėtoti komisijos pasiūlymą, pateikiant papildomus pasiūlymus galite tikėtis mūsų paramos. Žinome, kad esame daugiau nei 34, e, esame daugiau nei 34 šalių, kurios e, šios rytėje patiria nemažai problemų. Brazilijoje vien per metus nuo 300 iki 400 žmonių nužudoma e, informacijos fragmentavimas reiškia, kad esame daugiau aspektų su tuo e, susijusių tiek Brazilijoje, tiek Filipinuose, apie kuriuos galbūt šiandien nežinome. Taigi pirmiausiai reikia siekti surinkti daugiau informacijos dėl smurto šioje e, srityje, <clears throat> ypač e, tų aktyvistų, kurie veikia aplinkosaugos ir žmogaus teisų apsaugos srityje pakalvoti, kaip surinkti daugiau informacijos, taip pat mūsų delegacijos turėtų parengti atitinkamą pilietinės visuomenės žemėlapį, kuriame būtų nurodomi svarbus objektai ir subjektai veikiantys žmogaus teisų klimato kaitos sritise. Aplinkosaugos aktyvistai turėtų gauti galimybę pasinaudoti mūsų teikiamą finansinę pagalbą. Mes netgi nebandome labai konkrečiai apibrėžti, kas yra aplinkosaugos e, aktyvistai. Tai gali būti asmenys, pradant nuo lobistų ir baigiant e, tarptautiniais darybininkais, taip pat vietos nevyriausybinėmis organizacijomis jų nariais žmogaus teisų apsaugos mechanizmas, jį taip pat galima pasitelkti. Mes e, siekiame ištaisyti klaidas padarytas per pastaruosius dviejus metus ir siekiame gyvendinti daugiau projektų Turime taip pat atitinkamų pajėgumų vietose, nors jie nėra dideli, tačiau galime pasiūlyti apsaugą aplinkosaugos veikėjams, tiek fizinę apsaugą, tiek medicininę pagalbą suteikti ištikus nelaimiai. Šiuo metu Peru, Kolumbijoje, Kambodžoje ir Rusijoje yra šeši tokie atvejai ir vienas atvejs apima paramą nužudyto aktyvisto šeimai. <clears throat> Ir e, tai tik patvirtina tą neigiamą tendenciją, apie kurią aš minėjau. E, NVO gali pateikti paprasčiausiai prašymą mums dėl tokios pagalbos ir gali tikėtis pakankamai greito atsakymo. Antra, mes e, 2012 metų eigoje ketiname nustatyti atitinkamus prioritetus yra skiriama tam 30 milijonų eurų. Todėl tikimės gauti vis daugiau projektų finansavimo prašymų. Ketiname tęsti šią veiklą 2013 metais. Nematome priežasčių, kodėl tokia veikla negalėtų būti tęsiama nuo 2014 iki 2020 metų, tikintis, kad biudžetą tvirtinanti institucija skirs šiems projektams daugiau lėšų ir mes tikime šioje srityje atitinkamos parlamento paramos. Ačiū labai. Ačiū ponui Lenorman už jo aiškiai pristatyta pozicija, prieš suteikdamas žodį kolegoms noriu paklausti. Jūsų pateikti pavyzdžiai susijęs su Europos komisijos pragmatiška veikla vietoje. Ja labai remiu. Minėjote didžiausią prioritetą ir vis didėjantį prioritetą, daugiau dėmesio skiriant uh, žmogaus teisų aktyvistams veikiantiems aplinkosaugos srityje. Mes, jeigu neužsitikrinsime politinių lygmenių pakankamos paramos tose šalise, galime daug energijos šiekvoti veikdami vietose. Ar komisija, gal valstybės narės, ministerijų lygmenių tą pačią pirmenybę teikia žmogaus teisų aktyvistams e, veikiantiems aplinkosaugos srityje siekiant jų problemas spręsti. Galbūt IVT atstovas galėtų atsakyti šį klausimą. Birželio 25 dieną patvirtinta strategija, joje yra nuoroda į e, įvairius arba visus e, žmogaus teisų gynėjus veikiančius aplinkosaugos srityje. Manau, kad tiek valstybių narių, tiek tarybos ES lygmenių, tai yra ženklas į priekį, politinė parama yra vienas dalykas, tikrovė vietose yra kitas dalykas ir labai sudėtinga spręsti tos sunkius, sunkiai sprendžiamus politinius socialinius klausimus, tačiau manau, kad kolega galėtų labiau pristatyti, aiškiau pristatyti tos didžiausias problemas vietose patiriamas. Pirmkas, ačiū, galėtume dabar, tiksliau dabar norėčiau suteikti galimybę užduoti klausimus. Ar yra norinčiųjų paklausti arba pakomentuoti? ponas Obijols. Norėčiau pateikti vieną klausimą poniai Zobi. Kalbėjote apie ryšį. Minėjote tokį kaleidoskopą, tarsi spindimą, pasaulį, žmonės gina aplinką, žmogaus teisės, kit, vienoje pusėje pasaulio, kitur matome Europos Sąjungą, kitam gale kalioskopo. Ir matome e, pilietinę visuomenę pasaulyje tarsi visatą, taigi labai sunku yra visus sujungti, suvienyti ir užtikrinti ryšį, dialogą tarp tų visų pusių. Taip pat e, reikia galvoti, kokios kyla problemos, kaip žmonės reaguoja į jas ir kaip žmonės bando sieti savo mintis su kitomis pasaulio e, dalimis. Dabar Europos Sąjunga, kaip sakiau, yra kitoj pusėje. Konkretus mano klausimas. Kokiu numeriu paskambinti į Europą? Kissingeris Beros taip sakė. 1-800-222-1222. E, dažnai tikrai kyla labai rimtų problemų. Ar tikrai turite kokį nors telefono numerį Europoje? Mes ne tik turime telefono numerį, bet taip pat bandome integruotai žiūrėti į problemas. Ne tik tai galvojame apie priežastis, kurios e, tarsi iššaukė išpolius prieš e, žmogaus teisų ir aplinkos gynėjus. Tų išpolių yra vis e, daugiau, bet bandome pasižiūrėti ir į politinės priežastis, kurios e, palaiko šią E, tendencija. Mūsų biuras Europoje dirba e, plačiai, žiūri visas rytis ir dirba gana sparčiai. Mes bandome e, daryti spaudimą. Pavyzdžiui, kai vyksta žemės užgrobimas, imamės veiksmų dėl žmogaus teisių, mes kalbame su FAO dėl dėl, dėl maisto politikos, o dėl žmogaus teisių taip pat yra organizacijų, su kuriomis bendraujame. Ir mm, žiūrima į viską holistiškai. E, mes e, daugiau dėmesio skiriame per pasarus mėnesius į gynėjų apsaugą, E, sunku rasti pakankamai išteklių, kad galėtume apsisaugoti mes, apsisaugoti savo e, sąjungininkus. Mes e, daugiausiai dėmesio skyrėme bendruomenėms, čia buvėms, ekosistemų apsaugai. Dabar mes pradedame taikyti holistinį, platesnį požiūrį. Jau dirbame keletą mėnesių ir iš tikrųjų turime tą telefono numerį bet, kaip sakiau, svarbiausias yra holistinis požiūris. Labai ačiū. Vienas iš naujausių telefono numerių tikriausiai yra išorės veiksmų tarnyboje. Norėčiau paklausti, ar nenorėtų atsiliepti jos atstovas. Taip, pirmininkė, mielai atsakysiu į pono Albijos klausimą konkrečiai, bet, kaip sakė ponas e, Leormond, e, labai svarbu pakankamai dėmesio skirti žmogus teisų gynėjams, ypač aplinkos saugos teisų gynėjams, politinių lygmenių, e, tai papildo projektinį lygmenį. Europos Sąjunga jau yra įsipareigojusi tą daryti, turime labai e, E, išsames 2004 metais patvirtintas e, žmogaus e, teisų gynėjams skirtas gairias. Mes matome, kad labai dažnai žmonės nukenčia, kovodami už žmogaus teisės ES e, siekia suteikti politinę finansinę paramą, kad būtų galima kovoti su bet kokia persiekėjimo forma. Gairės dėl žmogaus teisų gynėjų yra pats išsamiausias dokumentas šioje srityje, ten numatyta daug e, veiksmų. Jeigu kyla surūpnės dėl kokių nors incidentų grėsmių, galima pavyzdžiui pareikšti demaršą e, trečiųjų šalių valdžiai E, taip pat klausimai keliami e, per dialogus su trečiosiomis šalimis dėl žmogaus teisių. E, misijos ES bent kartą per metus sutinka su žmogaus teisų gynėjais ir įtraukiami kiti veikiai, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra padėtis. Taip pat palaikėme šiaip su jais kontaktai, vykstama vietą, įsiaiškinti Kaip viskas yra, jeigu jie yra areštuoti, e, taip pat vykstama į kalinimo sulaikymo vietas. Mes e, ketiname imtis tolesnių veiksmų. E, veiksmų plane po strateginės deklaracijos numatytos trys priemonės skirtos žmogaus teisų gynėjų apsaugai, gal aktualiausias, pač atsakant į parlamento nario klausimą, e, svarbiausias dalykas yra paskelbti kontaktinės detalės visų e, ES pareigūnų atsakingų už žmogaus teisų gynėjų reikalus visose delegacijose visame pasaulyje. Tai bus padaryta internete ir e, delegacijose bus kontaktinis punktas žmogaus teisų gynėjai, kuriems kyla pavojus, gali susisiekti su atinkamais pareigūnais ir paprašyti pagalbos ar patarimo. Ačiū. Bent jau daugelį šalių turėsime po vieną telefono numerį, kuris pasitarnaus šiam tikslui. Turėjome baigti maždaug prieš 10 minučių. Tai dabar e, norėčiau vėl suteikti žodį poniai Lochbiller, kad jie apibendrintų mūsų diskusiją. Labai ačiū savo ruoštų, norėčiau padėkoti aplinkosaugos komitetui už tai, kad kartu surengė su mumis šį susitikimą. E, šiandien išgirdome labai daug pasiūlymų apie tai, ką galėtume padaryti, kad e, galėtume sutvirtinti dar labiau žmogaus teisės E, girdėjome apie e, aplinkos saugos teisingumą, buvo minima e, galimybė, tiksliau raginimas įkurti specialaus atstovo jungtinėse tautose postą. Išgirdau labai daug minčių apie sėtis, kur galime dirbti glaudžiau, tampiriau. Jūs uh, pradžioje sakė, kad, sakėte, kad mes turėtume galvoti apie sinergijas, apie tai, kaip lietoti užsienio politiką, klimato, aplinkosaugos politikos priemonės. E, apie tai buvo kalbama pradžioje. Norėčiau padėkoti ekspertams. E, dėl žmogaus teisų gynėjų klausimo atsiprašau, kad negirdėjau, ką jūs sakėte, turėjau eiti į kitą uh, E, posėdį, bet galbūt išgirdome atsakymą į pono Bjol klausimą dėl telefono numerio. Parlamente e, numatytas e, padalinys, kuris sutelks parlamente dirbančius asmenys susimančius žmogaus teisėmis demokratiją. Ir buvo pasiūlyta daugiausiai galvoti apie Sakarovo e, premijos laureatų tinklą, bet taip pat ir apie kitas iniciatyvas, kad galėtume steigti konkrečią pagalbą žmogaus teisų gynėjams. Tai būtų tikrai gera mintis. Ir pirmininkų suiga remia tokią mintį. E, Europos parlamento nariai tada turėtų turėti vieną uh, E, telefono numerį ir aš tikėsiu, kad, tikiuosi, kad e, ponia Biols iš pono Kisindžerio neišgirstė kito atsakymo. Dėkuoju, dėkuoju Jums visiems ir manau, kad dabar galime dirbti toliau pagal darbų tvarkę. now um, we come to our um, next item, the EU's annual report. Perinam prie kito darbo atvarkės klausimo. Es metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. 2011 metų ataskaita sveikinuosi su EIVT generalinio sekretoriaus pavaduotojui, ponu Macijumi Papovskiu, taip pat sveikinuosi su mūsų pranešėju, ponu Donskiu, kuris yra pranešėjas e, dėl kitos metinės ataskaitos. Džiaugiamės tuo, kad e, vyriausiai galiotinė galėjo per Birželio mėnesio plenarinę sesiją pristatyti mums metinę ataskaitą, tai mums labai pagelbėjo tolimesniam darbe. Galime jį tęsti, taip pat nekarta jau esame vertinę metinės ataskaitas ir reikalavę laikytis sistemingesnio požiūrio, įtraukiant įvairius rodiklius apibūdinančius valstybės individualės, kuriuos galima būtų tarpusavyje palyginti ir įvertinti, kiek yra, įver, kiek yra pasiekiami iškelti metiniai tikslai. Mes jau trejata metų tikriausiai reguliariai to paties prašome, prašome aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima išmatuoti mūsų darbo rezultatus. Dėl to manau, kad labai gerai yra tai, jog pagaliau turime ES žmogaus teisų veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas 2012 m. šiuo metu, birželio 25 dieną, nes dabar bus lengviau gyvendinti ES žmogaus teisų tikslus, bet kam dirbančiam šiuo klausimu viskas tampa aiškiau. Deja, viena iš ankstesnių parlamento rekomendacijų nebuvo įtraukta į šių metų ataskaitą. Tai yra, nėra atskir, atskiros skyriaus dėl žmogaus teisų ir raidos. Tie dalykai nėra aptariami, bet tikimės, kad ateityje padėtis bus ištaisyta. Ir be abejo, manau, kad e, kolega Donskis yra žymiai labiau susipažinęs su, klaus, su šiais klausimais, kadangi yra mūsų pranešėjas ir galės pakalbėti plačiau. Dabar žodis pirmiausia suteikiamas ponui Papovskiui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę kalbėti. Iš tiesų, metinė ataskaita buvo pateikta patvirtinta šių metų birželio 25 dieną, tuo pat metu, kai ir garsusis žmogaus teisų paketas buvo patvirtintas. Ir man atrodo yra svarbu tai, kad e, tuo pat metu buvo tvirtinami tokie svarbus dokumentai tarpusavėje susiję. Ir minėjote taip pat ir tą faktą, kad vyriausiai įgaliotinė jau e, metinę ataskaitą pristatė birželio mėnesios plenarinėje sesijoje. Dokumente yra aptariamas e, ilgas mm, sąrašas įvairių dalykų, kurie susiję tiek su dvišaliais, tiek su daugiašaliais e, santykiais. E, mes e, stengiamės apžvelgti tai, kaip patys reagavome į žmogaus teisų padėtį įvairiose šalise, pavyzdžiui, Bahreinė, Pakistane, Mongolijoje. Stebėjome situaciją, ypatingai kaip pavyzdžius teikiame mm, tiesa ir apie JAV užsimename apie tai, kad, kalbame apie tai, kad esame prieš mirties bausmę, kalbame apie žmogaus teisės Somaliją, minime Kirgiziją. Ir be abejo, parlamento nariai tikriausiai yra susipažinę su ES veikla šioje srityje, bet reiktų pabrėžti tą faktą, kad e, viskas nėra savaime suprantama ir turi tikrai labai daug reikšmės mūsų dedamos visų pastangos reikia be abejo tuos veiksmus paversti dar labiau įtraukiais, taip pat stengtis integruoti įvairias politikos kryptį žmogaus teisų aspektą. Ir jeigu pažvelgsime atgal į pirmąją ataskaitą, kuri buvo pateikta 1999 metais, pamatysime, kiek toli esame dabar jau pažengę. Jeigu, pavyzdžiui, peržiūrėtumėte visas ataskaitas EIVT tinklalapyje pateikiamas, e, tą labai akivaizdžiai pamatysite. Man atrodo, tada suprasite ir platesnį kontekstą labiau. Dėl parlamento pageidavimų. Juos taip pat atsižvelgėme, nes kalbame apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ta tema nuolat yra aptariama plenarinėje sesijoje, taigi um, tikrai reikia pripažinti to klausimo svarbą laisvų visuomenių palankiai raidai Ir nepamirškime tam kontekste, pavyzdžiui, ir arabų šalių pavasario. Ir be abejo, neseniai įvykiai Nigerijoje taip pat puikiai iliustruoja padėtį. Dėl tarptautinės humanitarnės pagalbos teisės 2011 metais e, atitinkamas dokumentas buvo patvirtintas su įvairiais e, įsipareigojimais ten numatytais. Ir viskas yra įtraukta į ES žmogaus teisų veiksmų planą, kuris jau buvo mano minėtas. Tai yra mūsų veiksmų planas artimiausiams porai metų. Dabar manoma, jog metinę ataskaitą reikėtų naudoti kaip būdą vertinti mūsų e, tikslų pasiekimo lygį. Tai turėtų būti priemonė leidžianti pagerinti žmogaus teisų apsaugos įgyvendinimo paketą. Be abejo, tikslas pagrindinis ataskaitos yra skleisti informaciją apie e, ES vykdomus veiksmus, tai yra aprašo, aprašomo pobūdžio informacija. Ir mūsų dedamos pastangos iš tiesų yra labai um, kokybiškos. Neretai yra lyginamas um, mūsų vaidmuo su JAF senato, su JAF kongreso vaidmeniu, bet vis dėlto reikėtų turėti galvoje ir ekonominę situaciją, taip, taip pat kitus veiksnius ir mes e, siekiame galbūt mažiau tikti ataskaitų, bet e, daugiau veikti konkrečiose srityse. Ir stengsime, aišku, teikti ir aktualią informaciją apie tai, ką pasiekėme. Būtų gerai, jeigu būtų sutarta dėl racionalesnio pagrindo busimoms ataskaitoms Mes su džiaugsmu išklausysime visų parlamento narių, garbių šio komiteto narių pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų mūsų darbą patobulinti ateityje. Ačiū ponui Papovskiu ir dabar ponas Donskis. Yeah. You, uh, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad um, žmogaus teisų ir demokratijos metinė ataskaita yra labai svarbus, didžiulio masto projektas. Ir tai nėra tik retrospektyvūs pastebėjimai. Ataskaitoje yra kalbama apie tai, kaip mes turėtumėm spręsti ateitie kylančias problemas, kaip geriau pritaikyti mm, įvairias priemonės žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo srityje, kaip formuoti būsimą politiką mūsų. Dėl to norėčiau reikšti padėką ir įvertinti tą faktą, kad EIVT ir vyriausioji galiotinė pristatė birželio mėnesio plenarnėje sesijoje metinę ataskaitą. Tai buvo tikrai labai svarbus darbas. Manau, tai taps labai svarbiu dalyku taip pat ir rengiant apie pranešimą tuo klausimu reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į mm, akivaizdžius žmogaus teisų pažeidimus, bet taip pat ir į mažiau matomus, mažiau apčiuopiamus gal žmogaus teisų pažeidimus, kurie yra aptariami įvairių diskusijų metu. Jūs tai minėjote, selektyvus teisingumas, netinkami teismo procesai, masinis stebėjimas, psichiatrijos metodų įvairių pritaikymas politinių lygmenių ar valstybinių lygmenių, su kultūra susiję dalykai. Taip pat polinkis kai kuriuos akivaizdžius žmogaus teisų pažeidimus įvardyti kaip e, kultūrinę praktiką, kultūrinius papročius vietos gyventojų. Man atrodo, visa tai kelia daug iššūkių metiniai ataskaitai, kadangi tie pažeidimai žmogaus teisų, kurie yra susijęs su moterų, vaikų teisėmis, kankinimu, žeminančiomis žmogaus gyvenimo sąlygomis ir taip toliau, yra netoleruotini dalykai. Ir dabar turime galimybę įvertinti perspektyvą savo pačių veiksmų, turimas priemonės. Ir mūsų bendradarbiavimo pagrindas galbūt galėtų būti telkiamas ties būtent žmogaus teisų pačiais opiausiais, jau, aspek, pačiais opiausiais aspektais, galvojant apie 21 amžiaus žmogaus teisų padėtį ir politiką. Ačiū ponui Donskiu. Ar bus daugiau narių norinčių pasisakyti? Ne? Vis dėlto, ponė Veržė. Je vais pas rester silencieuse tout l'après-midi. Nedaug ką turiu be pridurti, nes tik šią popietę prancūzų kalba gavau pranešimą Nepaisant to, noriu už tai padėkoti, kad galų gale versija prancūzų buvo išversta šis pranešimas į prancūzų kalbą. Manau, kad dokumentas yra labai naudingas tiek dėl savo formos, tiek dėl turinio. Nepaisant to, kad e, šis dokumentas dar nėra visiškai baigtas, tačiau manau, kad e, kai kuriais klausimais galėsime siekti tolesnės pažangos. Norėčiau paminėti kai kurios aspektus ginčytinus, mažiau priimtinus, galbūt jie yra daugiau redakcinio pobūdžio. Ponui Popovskiu noriu pasakyti, kad šiam pranešimui, šiai ataskaitai renkti panaudotos lėšos nėra panaudotos veltui. Tiek pilietinės visuomenės organizacijų atžvilgių, ar jos veiktų ES teritorijoje ar kitose šalise, apie kurias kalbama. <clears throat> Tos lėšos skiriamos e, pilietinės visuomenės organizacijoms yra labai svarbios, naudingos ir ateityje iš jų galėsime gauti netgi daugiau naudos arba galėsime tikėtis daugiau teigiamų aspektų pirmininkė, ponė Popovski, kadangi daugiau norinčių kalbėti nėra, galėtumėte apibendrinti. Trumpai noriu sureaguoti į jūsų teigiamą įvertinimą, už kurį esame labai dėkingi. Galbūt prie vieno aspekto noriu ačiū grįžti, kurį paminėjo ponas Donskis apie mažiau pastebimus pažeidimus. Noriu pasakyti, kad mūsų radaras veikia pakankamai <clears throat> plačiai ir pastebime kai kurios žmogaus teisų pažeidimus e, ne tik Sirijoje, kurie šiaip akivaizdus, tačiau, pavyzdžiui, taip pat ir kai kurių Afganistano vyriausybės ministrų pasisakymus dėl moterų veido apdangalų. Ir e, vyriausiai galiotinė labai greitai reagavo į tokias neigiamas pastabos išsakytas e, šio ministro, taip pat e, Kievė veikia mūsų stebėsenos e, misija bei bendradarbiaujamas su prezidentais Kvašnievskiu ir Koksu, siekiant šią misiją sėkmingai užbaigti dėl selektyvinio teisingumo, apie kurį kalbėjote Ukrainoje nenoriu būti neteisingai suprastas, nenorime sumažinti savo veiklos apimčių, turi, nors norime būti realistai, žinome, kad negausime papildomą finansavimą, turėsime išsiversti su turimais ištekliais, tačiau tikrai e, mes nesistengsime bloginti dėl to savo ataskaitos kokybės. Manau, ponui Donskiui E, galima pasakyti, kad jo laukia labai intensyvi darbinga vasara rengiant pranešimą. Ir galbūt galėtumėte mums pasakyti, kas yra šešėlinė pranešė iš kitų politinių frakcijų e, šiam pranešimui, nes kol kas negavome tokios informacijos. Galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra. Uh, naujosios žmogaus teisų strategijos peržiūrą. Ponas Popovskis liks su mumis, dalyvaus šioje diskusijoje. Anglų kalba buvo išdalinta, išdalintas pirmasis pono tavarės pranešimo projektas ir rugsėjo mėnesį jis bus išverstas į visas kitas kalbas. Manau, kad toliau nedelsant suteiksiu dabar žodį ponui tavarėšui. Labai ačiū, ačiū ponui Popovskiu už tai, kad atvyko. Ir kolegoms noriu padėkoti už bendradarbiavimą, taip pat kaip ir sekretariatui, padėjėjams, visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Mėginome užtikrinti kuo platesnę darbo apimti arba ją pasiekti susikoncentruodami į tam tikrus atskirius pavyzdžius, tačiau tai yra tik tai projektas ir aš esu pasirengęs išklausyti, atsižvelgti į jūsų pasiūlymus po to, kai projektas bus išverstas į kitas kalbas, galima tikėtis jūsų pakeitimų pasiūlymų. Bendrai tariant, manau, kad ES yra patekusi į paradoksalę padėtį, nes e, vienu metu mes e, kūrėme naujas agentūras, institucijas ir tokiu būdu už, kūrėme sudėtingesnę administracinę struktūrą ir kartu siekiame platesnių užmojų savo išorės veiksmų srityje. Turint omenyje, kad ES dabar patiria krizę, nežinome kokia bus po šios krizės stipresnė ar silpnesnė, tačiau e, dėl to nukenčia taip pat ir ES įvaizdis užsienyje. Ir nežinome, ko siekiame, ar norime būti įtakingesni ar e, ambicingesni savo išorės politikos srityje, tačiau veikiausiai tampame tik silpnesni dėl to, dėl to nežinojimo, dėl naujų institucijų kūrimo, dėl įvairių geopolitinių reiškinių, kurie nebuvo derinami tarpusavėje. Mūsų įvaizdis dar labiau nukenčia, pavyzdžiui, mano šalyje, Portugalijoje, kuri kenčia nuo skolų krizės e, dažnai mūsų e, vairios proklamacijos žmogaus teisų srityje e, nėra tiesiogiai susijusios su mūsų tiesioginiu poveikiu dėl krizės, dėl mūsų skolų, tačiau matau taip pat ir kitas šalis, kurios sudaro sandėrius dėl gamtinių išteklių su šalimis, kurios yra smerkiamos komisijos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Jei gyvename tokiamis sąlygomis, turime su tuo susitaikyti, susitaikyti su tuo, kad tik bendro pobūdžio lozungais nesugebėsime įspręsti tų problemų, jų taip pat neįspręsime ir persimesdami į kitą kraštutinumą, vien tik tai vadovaudamiesi uh, pragmatiškumo ir lankstumo principų, pirmiausia, spręsdami krizės padarinius ir po to žmogaus teisų problemas. Mes nenorėtume, kad parlamentas tokių veiksmų imtųsi. Mes pamėginome perskaityti komisijos ir EIVT parengtą tekstą. Mano vertinimo komunikatas praėjusiu metu dėl žmogaus teisų ir demokratijos išorės veiksmų kontekste turėtų būti taisytinas, tačiau pastebėjome tam tikros pažangos dabartinėme tekste, ypatingai veiksmų plane, jo projekte, kuris buvo aptartas kontaktinėje grupėje ir mes skatiname imtis tolesnių veiksnių, paskiriant ES specialų atstovą žmogaus teisų klausimais. Ir e, visą tai reikia svarstyti, nepamirštant to, ką minėjau pradžioje. turėčiau dabar pamėginti pristatyti e, savo vertinimą apie tai, kas turėtų būti arba kokia turėtų būti mūsų išorės veiksmų politika. Pakankamai ryštinga. Turėtume imtis ryštingų žingsnių ir veiksmų, reaguodami į tai, kas vyksta pasaulyje ir sugebėti pakankamai greitai suderinti pozicijas tarp valstybių narių, kad galėtume imtis demokratinių ir politinių priemonių reaguodami tam tikrus įvykius. Todėl mūsų veiksmai turėtų būti pakankamai ryštingi ir greiti. Turėtume atsižvelgti į besikeičiančią jėgų pusiausvyrą pasaulyje. Ir į tuos debesis, kurie telkėsi virš Europos Sąjungos, čia turėtume paminėti septintąją dalį arba dalis nuo 10 iki 13. Ir kitus pranešimo punktus Taip pat mums nerima kelia aspektai susijęs su nuseklumu ir suderinamumu. Tai pasakytina vertinant punktų nuo 3 iki 9 nuostatas. Ten kalbama apie veiksmų derinimą ir bendradarbiavimą atskirose politikos srityse tarp valstybių narių, kuomet atskirų valstybių narių pozicija prieštarauja žmogaus teisų srityje bendrai ES pozicijai. Ką minėjau anksčiau, kuomet e, kai kurios ES narės stengdamosis apsirūpinti gamtiniais ištekliais e, sudaro tam tikrus sandėrius su trečiosiomis šalimis, kuriuose mums kyla šiek tiek abejonių arba nemažai dėl žmogaus teisų padėties. Europos parlamentui ne visuomet arba dažniausiai neprimtini yra tokie sandėriai, todėl. Tačiau reikia pastebėti, kad dažnai ES balsas nėra girdimas, jeigu valstybės narės siekia kitokių politinių tikslų. Manau, kad tai problema ir mums reikia susitarti dėl vieningos pozicijos ir vieningų tikslų tarp ES ir valstybių narių. Paskutiniai aspektai, kurie man kelia nerimą, yra tokie. Pradėjus įgyveninti žmogaus teisų apsaugos politiką, Mes turime apsišluoti šiek tiek savo kieme. Įgavome naujų galiojimų pagal Lisabonos sutartį. Buvo sukurtos naujos struktūros ES institucijose, todėl turime galvoti, kaip kokį veiklos būdą tinkamiausia turėtume pasirengti tarp institucinio bendradarbiavimo kontekste, nenoriu kalbėti kitų institucijų vardu, tačiau manau, kad ir Europos parlamentas po Lisabonos nedaug ką pakeitė, gavome daug papildomo darbo, tačiau vis dar savo vidaus struktūrose nesugebėjome prie to pakankamai gerai prisitaikyti. Žinoma, svarstame, kaip pakeisti skubos tvarką svarstomų klausimų sistemą, kaip pagerinti delegacijų vadovų bendradarbiavimas su mūsų komitetu, svarstant žmogaus teisų padėti karštose pasaulio taškose, taip pat e, svarstame, kaip e, galėtume įtraukti straipsnius dėl žmogaus teisų įvairius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ir iš šios aspektus atkreipiu dėmesį savo pranešime, nu, kad straipsnis dėl žmogaus teisų padėties tikra, tikrai pakankamai sveitingas klausimas, šios straipsnio įtraukimas, taip pat reikėtų mums ieškoti būdų, kaip stebėti žmogaus teisų padėtį šalise, su kuriamis pasirašomi įvairūs bendradarbiavimo susitarimai. Galbūt reikėtų nustatyti tam tikrą laipsniško įspėjimo sistemą arba sukurti, kad mūsų dialogas, bendradarbiavimo dialogas su trečiosiomis šalimis vyktų veiksmingai. Taigi nemanau, kad rengiant šį tekstą jau buvo tartas paskutinis žodis, būtų įdomu išgirsti pono Papovskio komentarus, galbūt šiandien, galbūt per artimiausias savaitės elektroniniu paštu ar kitais būdais susitikę galėtume pasikeisti nuomonėmis ir pagerinti šį pranešimą iki to laiko, kai vėl pradėsime darbą po vasaros pertraukos. Ačiū ponui Tavarės už pranešimo pristatymą. Po vasaros pertraukos manau, kad ryštingai galėsime rugsėjo mėnesį imtis savo darbų iš naujo. Dėl šio pranešimo turime šešėlinius pranešėjus, Kinga Gal EPP atstovė, ponas Obiols iš socialistų ir Aldės atstovas ponas Kazakas. Dabar suteiksiu žodį poniai Gal. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiandieną gavau tik tai projektą E, taigi negalėjau įsigilinti jį. Galiu pasakyti, kad e, jis apima beveik visus svarbiausius žmogaus teisų strategijos elementus. Labai džiaugiuosi, kad dalyvauja diskusijoje ponas Popovskis, nes mano nuomonė turėtume žiūrėti į naująją e, žmogaus teisų strategiją, jos peržiūrą kaip į mm, e, naujo strateginio plano, e, veiksmų plano dėl demokratijos e, dalį, konteksto dalį. Taryba priėmė tinkamus sprendimus, reikia galvoti apie specialaus atstovo žmogaus teisėms vaidmenį būsimą. Kalbėjome apie visos ES žmogaus teisų strategijos peržiūrą visai neseniai. Manau, kad taip pat labai svarbu e, pasižiūrėti į tai, kas uh, E, pasakyta e, pranešimo projekte tai yra raginimai, e, pavyzdžiui, išorės veiksmų politikos srityje, apie tai kalbėjo pranešėjas taip pat, glaudesnis bendradarbiavimas, geresnis bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir Europos taryba, institucijų geresnis tarpusavio ryšys. E, E, žmogaus teisų nuostatų svarba dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis. Turime nuolat akcentuoti šio aspekto svarbą, nes tai mums gali padėti keičiant, įtakojant kei, situaciją. Taip pat labai svarbu pasižiūrėti į savo kiemą, pagalvoti, ką gali padaryti Europos parlamentas e, visoje sistemoje. Taip pat Tai yra e, svarbu atspindėti Europos parlamento norą e, būti aktyvę dalimi tos žmogaus teisų politikos dalimi, peržiūrėtos politikos. Žmogaus teisų aspektas turi būti sustiprintas Europos parlamento delegacijose trečiame pasaulyje. Reikia bendradarbiauti su tomis delegacijomis ir e, tarptų delegacijų ir žmogaus teisų pakomitečio turi būti bendradarbiavimas. Ehm, e, ir taip pat Europos parlamento darbo tvarkė žmogaus teisų klausimai turi būti labai svarbus. Buvo paminėtos e, egzistuojančios finansinės priemonės, jos labai svarbios ir gali suvaidinti uh, E, reikšmingą vaidmenį e, stiprinant demokratiją, tvirtinant žmogaus teisės pasaulyje. Šią savaitę užsienio reikalų komitete balsavome dėl įvairių finansinių priemonių. E, galvojant apie balsavimą, reikėtų atsižvelgti į pakoreguotą tekstą po to balsavimo ir galbūt atspindėti tai pranešimo projekte. Manau, kad tai tiek. Ačiū. Ponas Ovėlis. Nereikėtų ponui tavarėš atsiprašinėti. Jisai e, sako, kad nelabai diplomatiškai surašytas jo pranešimas, bet tai labai gerai. Tada pranešimai įdomesni būna. E, nes diplomatinė kalba e, e, tampa nesuvokiama, o čia visai viskas gerai. Mes perskaitėme pranešimą, bet tą turėjome daryti labai greitai. Negaliu pateikti sistemingų komentarų išsamių, bet e, tik tai pažiūrėjęs taip greitai, kai ką greit, trumpai galiu pasakyti. Atsirado toks paradoksas. Institucijų struktūra, sistema tampa vis labiau sudėtinga, o išteklių mažėja tas kart. Tai dar ne viskas. Kyla pavojus atsiranda tokie ženklai pavojaus dėl finansinės ekonominės krizės gali atsirasti tam tikrų nukrypimų e, pasireikšti per nereik e, daug real politik elementų priekybos ekonominėse santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir tai, dėl to gali nukentėti žmogaus teisės ir moraliniai principai. E, vis daugiau matau ženklų tokių dalykų Europos parlamente. E, bandžiau kalbėti su politiniais, socialiniais veikėjais Latino Amerikoje visuomenė apie skirtumą tarp asociacijos susitarimų. Uh, E, kurie pagristi trimis ramšiais ir laisvosios prekybos susitarimu. O dabar pasižiūrėkime į rezultatą. E, atsiranda tam tikrų posūkių į šoną. E, ši tema iš, iš užsienio reikalų komiteto perina į išorės priekybos komitetą ir kalba keičiasi. Mes nebekalbame apie laisvosios Dabar kalbame apie laisvosios prekybos susitarimus ir reikėtų to nepamiršti. Tai yra labai sudėtinga, gali atsirasti polemika, nes gali išiškėti visai skirtingi dalykai, pavyzdžiui, ES vaidmuo ginant žmogaus teisų pasaulyje, mano nuomonė, turėtų uh, būti labai aiškiai apibriešta. Nebūtinai viską reikia e, labai diplomatiškai surašyti. Aišku, reikia realiai galvoti apie tai, kaip viskas yra anksčiau, jau buvo problemų, mes e, esame nukentėję ir turėtume pagalvoti apie ES politiką pietuose e, šalyse, kurios išgyvena e, didelius pokyčius viduržėmio jūros e, pietuose, konvulsiškai keičiasi. Tai yra polemikos pavyzdys, polemikos, kuri gali kilti ES bendraujant su toms šalimis. Poli, vyksta istoriniai procesai, matome, kad tos šalys dabar patiria labai daug sukretimų. Prancūzijos gynybos ministras dabar siūlo savo paslaugas uh, e, užgneušti tam tikriems veiksma, uh, veiksmams. Uh, prieš Benalį revoliuciją buvo pasiūlytos tos paslaugos. E, tiksliau buvo jam pasiūlytos paslaugos e, prieš e, pat revoliuciją, taigi matome, kiek yra prieštarų. Taigi yra kitas aspektas žmogaus teisų, tą noriu pasakyti. Ir reikia kartais pasinaudoti būtinybę, kaip galima geriau ir įdėkti nuoseklumo principą į mūsų politinės priemonės. Egzistuoja žmogaus teisų tinklas e, per e, sukurtas ES delegacijose e, nuolatinės atstovybės ES palaiko tuos tinklus. Ir tai turėtų būti mūsų tikslas. Komisija savo komunikate tai akcentuoja taip pat ir kolega Tavaraš, apie tai kalba, vadau, kad tai yra geras pranešimas ir jis galėtų būti puikus pagrindas e, dėryboms ateityje. Ačiū ponio Pjolts, ar kas nors dar norėtumėt pasisakyti? Ne? Tai tuomet paprašysiu poną Popovskį. Dėkoju. Labai didžiuojuosi, kad buvo patvirtintas priemonės paketas žmogaus teisų. Žmogu e, E, sityje. Tikrai, kiek žinome iš empirinės patirties, pirmą kartą ministrai plojo vyriausiai įgaliotiniai, e, kai pateikė dokumentą. E, Human Rights Watch surengė paskui prieimimą, kad atšvestų šį dalyką. Taigi įvykis buvo išskirtinis. Aš noriu pasidžiaugti turiniu. Uh, E, šio dokumento, bet taip pat girdime labai gerus atsiliepimus. Jūs e, išsakėte jų per neformalius susitikimus, e, darbo grupė susitiko, kuri buvo įkurta prieš dokumento patvirtinimą, pilietinė visuomenė, NVO, interneto dienoraščių rašytojai taip pat gana Mm, neblogai atsiliepia apie mūsų pasiūlymus ir tai padrasina. Pirmininkas Šulcas padarė pareiškimą, kuriame pasveikino priemonių paketo e, patvirtinimą tą dieną, kai tai buvo padaryta. Kaip žinia, vadovo taryba taip pat e, patvirtino e, pačią bendrąją struktūrą, kuri susitiko mm, praėjus dviem dienoms po to, kai užsienio ministrai patvirtino priemonių paketą. E, praėjo porą savaičių, taigi gerai išgirsti, kad jūs pripažįstate mūsų darbus, pradedate siekti gyvenimo, nes tai yra labai svarbu. Mes turėjome galimybę pasižiūrėti į pono Tavareš pranešimo pirmąjį projektą ir jame mačiau nemažai keletą įdomių pasiūlymų. Trumpai reakciją dėl kai kurių iš jų. Paskui po vasaros atostogų e, apie tai išsameu pašnekėsiu. E, pono tavarėš rekomendacijos jau gal ir pasenusios kai kurios yra. Pirmiausia, nuoroda dėl 18 e, punkto veiksmų plane performulavimo. Dabar jau tai yra trečias punktas, kur kalbama apie ES e, tikslų žmogaus teisų strategijos sityje ir demokratijos žmogaus e, teisės visame pasaulyje priemonės. KOHOM e, darbo grupė, kuri dirba pagrindinių teisų sityje, šeštoje pastraipoje pranešimo projekto apie tai kalbama, o mūsų plane aštuon, aš, aštuntame A straipsnė, kai kas galbūt yra pernelyg griežta mūsų atžvilgių, kas išteista e, pranešime e, D ir E pastraipos apie tai kalbama. Bendras komunikatas nesiūlo kažkokio dalinio tik tai požiūrio ar suskaidyto požiūrio, visiškai priešingai yra. E, mes norime užtikrinti kaip tik vientisumą ir veiksmingumą mm, savo žmogaus teisų politikos. Taip pat sakoma, kad nuoseklumas neminimas, bet e, mes strateginėje savo strateginėme dokumente apie tai kalbame. Su ponia e, Lochbilė ir ponu Tavarėš apie tai esame kalbėję. Uh, Jūs e, kėlėte klausimą dėl e, to, kad reikia privalomos sistemos valstybėms narėms. Egzistuoja politinė sistema, nėra prievartinių kažkokių gyvenimo mechanizmų, bet manome, jog tai bus tarsi atspirties taškas veiksmams, kurie e, bus įmamasi nacionaliniu lygmeniu. Taip, vientisumas yra svarbus dalykas, bet kuriuo atveju uh, E, lauksime mm, galutinės pranešimo versijos, o savo ruoštų jau dirbame, įgyvendindami priemonių planą. E, tai bus sudėtinga užduotis išorės veiksmų tarnybai su dabartiniais ištekliais įgyvendinti numatytus tikslus, apie tai anksčiau kalbėjome. Ir mes gruodį jau pašnekėsime per plenarinę sesiją apie tai, kas pasiekta, būkite pasirengę tam. Uh, E, e, greitai jau turėsime specialų atstovą žmogaus teisėms. E, laukiame, kol vyriausiai galiotinė pateiks kandidatūrą. Jau buvo susitikusi su galimais kandidatais, su ministrais Luksemburgė taip pat apie tai buvo kalbėta. Jis sakė, kad susitiks su kandidatais. Taip ir buvo padaryta ir jeigu viskas bus gerai, tai gali būti, kad kai jau bus kita. Uh, užsienio reikalų ministrų taryba e, Liepos 24 e, maždaug e, bus paskirtas tas asmuo. Mes laukėme taip pat šio paskirimo, nes turėsime dar vieną saugų patikimą postą gyvendinti savo veiksmų planai. Kaip žinia, tas asmo turės labai plačius įgaliojimus. Uh, skirtingai nuo kitų specialių įgaliotinių, taigi mes e, turime daug e, vilčių, ypač e, kai galėsite apie tai išgirsti, ypač kai tas žmogus ateis į jūsų komitetą pasikeisti nuomonėmis po vasaros atostogų. Ačiū už jūsų pirmąją reakciją. Pone Tavareš, ar norėtumėte sureaguoti? Portugališkai aš dabar kalbėsiu. Kurie nemokate portugališkai, užsidėkite ausinės. Bet kol kas dar angliškai pasakysiu, jog atsiprašau, kad vėluoju, tiksliau, kad projektas pasirodė tik tai e, per paskutinę parą, bet tikėjausi, kad mes surenksime pirmąją diskusiją prieš vasaros atostogas, o po jų gil, giliau panalizuosime viską. Dabar portugališkai. Norėčiau padėkoti visiems už e, pastabas, mintis. Manau, kad šios diskusijos nėra lengvos. Reikia mums suvokti, kokia yra sudėtinga realybė. Suprantu, ką sakė ponas Popovski. Projektas te pranešimo yra e, išdėsta gan, per, gana griežtų minčių dėl gruodžio komunikato. E, Aš rašydamas pats supratau, kad labai sunku užtikrinti nuoseklumą, nuoseklės mintis žiūrint į žmogaus teisės. Jūs minėjote vieną paradoksą, bet yra ir kitas. Mes labai dažnai žiūrime į politikos priemonės žmogaus teisės mūsų veiksmus ir kyla principo klausimas būtų labai gerai e, suprasti e, viską taip, e, būti principingais, bet geopolitika ne visuomet mums leidžia tą padaryti. Europos Sąjunga ir valstybės narės atrodo norėtų daugiau ką nuveikti žmogus teisų srityje, bet prisiminkime ekonomiką, krizę, geopolitinius pokyčius. Ne viską įmanoma pasiekti, reikia ką nors padėti į stalčių, kai ką įgyvendinti pradžioje. Mes turėtume e, galvoti, kad žmogaus teisės yra kažkokios mūsų, mūsų real politik e, sušvelnimas. Žmogaus teisės, e, jų politika turėtų duoti tikros apčiūpimas naudos ES ir šiai pasauliui žmonėms, kurie tiesiogiai nukenčia nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų. E, jie e, kenčia nuo neteisybės. Tai yra žmonės, aukos. Jie galbūt gyvena besivystančiose šalyse, bet mums tikrai yra naudinga taip žiūrėti šį klausimą. Reikia galvoti realiais terminais. E, pagalvokime apie kaiminystės politiką, politiką pietų viduržymio jūrai, tai tas pats. E, mes e, turime keletą šalių, e, pigs, taip vadinamas šalis Portugalija, Airija, Graikija, Ispanija, jos dabar tarsi, jos yra laikomos periferija Europos Sąjungos. Tai jau tokia yra realybė. Mes turėtume užtikrinti, padaryti taip, kad periferija taptų kažko centru. Viduržėmio jūros regionas visuomet buvo istorinė prasme centras ir ekonominė prasme. Taigi nereikėtų galvoti, kad tos šalis yra kažkur pakraštie, reikia kur kas nusekliau žiūrėti į mūsų mm, žmogaus teisų politiką. E, politiniai, ekonominiai mainai e, tarp ES pietinių valstybių prie viduržėmio jūros ir kitos pakrantės šios jūros e, bus naudinga ir mums ir toms šalims. Užuot sakė, kad egzistuoja atotrukis tarp to, ką kalbame apie žmogaus teisės ir ką darome, galvokime, kaip sumažinti tą atotrukį. Mes jau esame daug ką pastebėję, žiūrėdami į ryšius tarp dviejų viduržėmio jūros pakrančių. Jeigu mes būsime realistai, viską žiūrėsime teisingai daug, e, ką išlošime. Labai svarbios e, yra darbuotojų teisės, aplinkos apsauga e, tiek vieniems, tiek kitiems. mes turėtume galvoti, kaip pagerinti tarpusavio santykius. Aš galbūt neturėčiau jums dabar pranešės pasakoti jums viso to, bet visi turėtų pagalvoti apie tai. Tai yra sudėtinga, bet yra būtina e, galvoti stip, apie teisingumo idėjas, jas plėtoti, nes tai naudinga mums visiems nes kitaip atsiras dviejų greičių Europa ir dviejų greičių pasaulis. Labai dažnai mes nežinome, kokia yra realybė tose situacijose. Labai mažai bendraujame su šiomis šalimis e, kartais bendraujame tik tai su diktatorium, kaip su savo pašnekovu ir e, nežinome, kokie vyksta pokyčiai tose šalyse ar kaip juos įtakoti. Tai reikėtų, pavyzdžiui, gal e, kokiu nors sustarimu jaunų žmonių atžvilgių. Reikėtų pasikviesti tos jaunus žmonės į Europą. Kinga gal kalbėjo apie finansinius e, dalykus, finansinės priemonės, daug ką galbūt galime padaryti, bet dar turime e, galimybių pagalvoti, papildyti pranešimą galutinę versiją. Ir dar paskutinis dalykas. Mačiau, kokie yra iššūkiai susijęs su strateginiu dokumentu, priemonėmis. Specialusis žmogaus teisų įgaliotinis e, turėtų būti asmuo, kuris galėtų būti naudingas, turėtume tiesiogiai kalbėti su uh, šiuo asmeniu kur kas dažniau. Dėkoju, daug dar ką galime padaryti ir kai grįšime rugsėjai pakalbėsime apie tai. Ačiū, panai Tavariš, už tai, kad pristatėte. All of you. So we will have um, the draft uh, report in all languages in DROA on the 17th of September. Rugsėjo 17 dieną bus svarstomas pranešimo projektas, 21 rugsėjo yra galutinis terminas teikti pakeitimus. Afete pakeitimai bus svarstami spalio 18 dieną, lapkričio 5 dra pakeitimų svarstymas, AFET komitete balsavimas vyks lapkričio 6 ir plenarinėje sesijoje balsuosime dėl šio dokumento gruodžio mėnesį. Tikiuosi, kad visi šešėliniai pranešėjai ir jūs mm, galėsite sklandžiai kito laiko padirbėti, pasistumėti į priekį. Ir dabar jau galime baigti nagrinėti šį klausimą. Džiaugiamės, ponė Papovski, kad e, turime tinkamą pagrindą tolimesniam darbui, kad turime ES žmogaus teisų strategiją Tai tikrai duoda daug naudos, ypač galvojant apie ES specialų galiotinį šio klausimo. Man atrodo, jūs teisingai paminėjote, kad e, mūsų pirmininkas pasveikino jau tą visą paketą, bet vis dar kai ko trūksta, nes esame ir formalesnių lygmenių prašę varonienės Ašton ir valstybių narių priimti ar ryštingiau gyvendinti e žmogaus teisų paketą. Nežinau, ar viskas pasuks tą linkmę, kad galėsime um, švęsti pakeldami šampano taurę. žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Taigi ačiū dabar už darbą. Pratesime rytoj 9 val. ryto. Ir kalbės. Ir pradėsime nuo klausimo. Padiskutuosime to klausimu, kokią įtaką klimato kaita daro taip pat ir ekonominiai ir finansiniai kriziai, kaip tai susiję. Ačiū iki rytojus.